Proszę Państwa, jeśli można. Ponios ir ponai, sėskitės į vietas. Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Sėskitės į vietas. Rozpoczynamy posiedzenie. Pradėsime darbą, šiek tiek vėluojame dėl techninių priežasčių. Labai atsiprašau dėl to. Norėčiau, kad pasitikrintumėt, ar turite balsavimo korteles. Jei neturite, tai tada pasirūpinkite, kad jum kas nors jas atneštų. Pradedame komiteto posėdį, darbo tvarkę labai ilga. Sveikinu visus susirinkusius ir pradėkime darbą. Pirmiausia, reiktų patvirtinti darbo tvarkę. Norėčiau pasakyti, kad pranešėjas ponas Garcija paprašė kad šeštasis darbo tvarkės punktas, skirtas informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų propagavimą priemonės vidaus rinkoje ir trečiosiose šalise, būtų atidėtas iki ryt ryto. Tada rytoj 9 ryto šį punktą svarstytume, to prašė pranešėja, ponė Garcija. 7 Liepos posėdžio protokolą tvirtiname, jei pastabų nėra. Mūsų posėdis transliuojamas per internetą. Norėčiau pasakyti, šiandien posėdžiaujame šioje salėje, o rytoj mūsų posėdis vyks salėje 4Q2. Vertimas yra į 16 kalbų. Taigi jum leidus svarstykime pirmąjį e, klausimą e, skirtą ES 15 metų finansinių metų bendrajam biudžetui. 5 Liepos ponas PTR pristatė nuomonę pakeitimų pateikimo datos buvo iki Liepos 25 12 valandos dienos. Aišku, laiko dėl rinkimų labai nebuvo. Dėl to nuomonės projektas buvo tik anglų kalba ir pakeitimus irgi buvo galima teikti tik tai angliškai. Gavome 24 pakeitimus ir 66 pakeitimus biudžeto skaičiams. Dabar suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Jar. Dėkui, ponė pirmininkė. Jūs teisus, sakydamas, kad dėl Europos rinkimų laiko pakeitimams pateikti buvo labai nedaug. Norėčiau padėkoti visiems už atliktą darbą, kolegų vardu, savo vardu situacija šiek tiek pasikeitė, turint galvoje esamus įvykius dėl kitų metų biudžeto. Dabar yra krizė vaisių ir daržovių sektoriuje. Yra problemų susijusių su embargo, priekybai su Rusija. Šiame sektoriuje tai atsiliepia didelėmis problemomis. šiom problemom spręsti yra paskirti 25 milijonai eurų. Aišku, visi grįžome po vasaros atostogų. Situacija šiame sektoriuje rodo, kad tų 25 milijonų tikrai neužteks. Taigi, pasibaigus balsavimui, galbūt mums reiktų parengti rezoliuciją, kurioje sakytume, kad reiktų keisti biudžetą siekiant stabilumo. Ir padėti kovoti su šios krizės padariniais. Nelabai įsivaizduoju, kokios sumos tiksliai reiktų. Balsuosime, bet krizė yra mums reiktų praktinės diskusijos šiuo klausimu dėl rezoliucijos, kad pasiūstume signalą kolegoms biudžeto komitete, kad iš tiesų reikia veikti. Tie, kas žino darbo taisyklės, rastų geriausią būdą, kaip tą padaryti, bet negalime pleisti vaisių ir daržovių sektoriaus. Todėl kreipiuosi į biurą, į biuro narius, klausdamas, koks geriausias būtų būdas tokią rezoliuciją primti. Dėkui. Jūsų mintis labai svarbios, iš tiesų ta problema labai rimta. Norėčiau kryptis į kolegas sekretoriatę kad jie pagalvotų, kaip galėtume, kokių procedūrų turėtume laikytis. Ir norėčiau, kad jūs formaliai šį prašymą pakartotumėt jau po to, kai bus patvirtintas biudžetas, kad galėtume jį įtraukti į posėdžio protokolą. Ir šį klausimą galbūt dar svarstysime rytoj. Dėkui ir dabar manau, kad turėtume balsuoti, nebent yra norinčių pasisakyti. Ponas Bikvanau. Sí. My name is Bonano, is similar good year. Aš esu Bonanės. Reiškia mano pavardė <laughs> gerų metų. Aš pateikiau pakeitimą, kuriuo yra siekiama pakeisti formuluotę. Norėčiau šiek tiek švelnesnės formuluotės. Ten, kur e, kalbama apie, apie italų ryžiaus sektoriaus e, apsaugą. Ir perskaitysiu dabar savo siūlomą tekstą. Ir aš norėčiau, kad ten būtų taip suformuoluota, kad nebūtų nuorodų į konkrečią teritoriją. Prašoma valstybių narių atkreipti dėmesį į ryžių sektorių ir yra pabrėžiamas, e, pabrėžiama gamintojų padėtis dėl pažeistos e, rinkos pusiausvyros ES. Ar būtų įmanoma pateikti tokią formuluotę kaip žodinį pakeitimą? E, to poprawkę głosować prosimy o zgłoszenie. Kai mes balsuosime dėl šio pakeitimo, tai tada dar kartą paprašysime jūsų jį perskaityti. Dėkui. Ar būtų dar norinčių pasisakyti? Nematau, kad kas nors prašytų žodžio, taigi galime pradėti balsuoti. Tikiuosi visi turite balsavimo korteles. Taigi, pradėkime balsuoti. Klausimas, prašom. Aš neatsinešiau balsavimo kortelės. Paprastai ją turiu su savim, bet šiandien neturiu. Gal gerai. Jeigu skir... rūpės tas vienas balsas, tai atsižvelgsime į jūsų nuomonę. Taigi balsuojame. 53.00 pakeitimas. Kas už? Balsuojame. Dėkui. Balsuoti baigiame. Vienu Alde ir vienu socialistu bei vienu ECR nariais per daug. Po vieną. Alde, socialistų ir ECR frakcijos narį per daug. Taigi turime dar kartą balsuoti. Taigi, pasitikslinkite frakcijos balsuojančių savo narių skaičių. Balsuojame dar kartą. Pakeitimas 5300. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Primtas. Matote rezultatus ekranuose. Toliau, pakeitimas 5301. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Vienu alde balsu per daug. Vienu alde balsu per daug. Dar kartą. Dar kartą balsuokime. Pakeitimas 5301. Balsuoti pradedame. 5301. Labai norėčiau, kad frakcijos tikrai suskaičiuotų, kiek jų narių balsuoja. Vieno EPP per daug balsų ir vienų nepriklausomų, nepriklausomų mm, parlamentarų frakcijos balsų per daug. Proszę o weryfikację składu grup. Taigi, frakcijos turėtų patikrinti, kiek jų narių balsuoja. Norėtume dar kartą pakartoti šį balsavimą. 5301 pakeitimas. Dabar balsuojame dėl jo. Nebalsuojame už 5325, balsuojame už 5301. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Pakeitimas priimtas. Toliau, pakeitimas 5302. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primtas. 5303. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pakeitimas priimtas. 5304. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pakeitimas priimtas. 5305. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. vienu neprisijungusiu balsu per daug. Galime toliau balsuoti, nes dėl to rezultatas nesikeis. 5306. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. vienu neprisijungusiųjų balsu per daug, bet dėl to rezultatas nesikeičia. 5361. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. 5307. Balsuoti pradedame. 5307. Balsuoti baigiame. Primta. 5308. Ponas Des. Dėkui kas turėtų balsuot ir kas neturėtų balsuot, nes mums reikia rezultatų, kurie veikia. Aš nenorėčiau mokyti neprisijungusiųjų, tačiau prisijungusiai nori mokyti visus kitus parlamento narius. Mes turime laikytis e, e, numatytų taisyklių. Ir kuomet yra numatytas balsų skaičius, tai negali būti daugiau jų negu reikia. Tad aš norėjau tik tai pastebėti šį dalyką. Okej, okay, bardzo proszę jeszcze raz. E, Dziękuję. Neprisijungusieji neturi organizacinės struktūros, bet vis tiek turėtų susitarti, kas iš jų balsuoja, kas ne, kad būtų reikiamas balsų skaičius. Iš jų ponė Daus, ponas Feron ir ponas Uozo yra. Jie visi trys dalyvauja. Tai e, aš manau, kad tik jie trys ir turėtų balsuoti iš neprisijungusiųjų. Nebent yra pavaduojančių narių, tačiau yra trys tikrieji nariai iš jų ir tik jie turėtų dabar balsuoti. Oui, monsieur le président, je ne comprends pas cette attaque dabar mes esame kritikuojami tuo pono, iš tikrųjų mes esame trise ir mes balsuojam, aš čia turbūt yra kompiuterinių problemų. Bet juk jūs taip pat turite užtikrinti savo e, frakcijoje drausmę. Ponas Bonano yra pavaduojantis narys ir jisai balsuoja. Jis negali balsuoti, todėl kad neturi kortelės. čia, nežinau, iš, iškyla problema. Pone pirmininkė, mes negalim toliau dirbti taip. Aš konstatuoju, kad bandoma e, parodyti, kad mes nedrausmingai elgiamės, to tarpu taip nėra. Ir man atrodo, kad viskas yra taip, kaip turi būti.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 Dėkuoju. Aš e, nepažįstu pono Tarabelą, esu naujokas čia. Ir aš klausiau, ar galiu balsuoti, man buvo atsakyta, kad e, a, galiu balsuoti. Jeigu taip nėra, tai jeigu man buvo atsakyta neteisingai, tai aš atsiprašau. Ir e, kitas e, kolega, kuris ką tik tai kalbėjo, taip pat e, yra e, palyginus naujokas, e, tačiau elgesi nekultūringai ne, ir jeigu jis toliau taip elgsis, tai aš jam duosiu per galvą su šita lentelė. Rozumiemy pana, rozumiemy pana wypowiedź, ale jak znamy pana posła Tarabelę, to... Na, e, suprantam, ką sakot, e, tačiau labai gerai pažįstame poną Tarabelę, jos menybę, Tad e, atsiprašau ir dabar tikiuosi, galime pereiti prie balsavimo dėl pakeitimo 5308. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti, dėkoju. Priimta. Toliau pakeitimas 5309. Pradedame balsuoti. Ačiū. Baigime balsuoti. Priimta. 5310 pakeitimas. 5310. Pradedame balsuoti. Ačiū. Baigiame balsuoti. Priimta. 5, 3, 11. Pradedame balsuoti dėl 5, 3, 11 pakeitimo. Ačiū. Baigiame balsuoti. Priimta. Pakeitimas 5362. Pradėjome balsuoti dėl 5362. Ačiū. Baigėme balsuoti priimta. Pakeitimas 5312. Pradame balsuoti dėl 5312. Ačiū. Baigiame balsuoti. Priimta. Pakeitimas 5313. Pradedame balsuoti dėl 5313. Baigiame balsuoti. Ačiū, priimta. 5355. Pakeitimas 5355. Pradedame balsuoti. Ačiū. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pakeitimas 5314. 5314. Pradedame balsuoti. Ačiū, baigiame balsuoti. Priimta. Pakeitimas 5315. 5315, pradedame balsuoti. Ačiū. Baigiame balsuoti. Priimta. 5316. Pakeitimas 5316. Pradedame balsuoti. Ačiū. Baigiame balsuoti. Priimta. Pakeitimas 5317. Pradedame balsuoti. Ačiū. Baigiame balsuoti. priimta. Toliau pakeitimas 5318. 5318 pradedame balsuoti. Ačiū. Baigime balsuoti. Priimta. 5319. Balsuojame dėl pakeitimo 5319. Ačiū. Baigiame balsuoti. priimta. 5320. Balsuojame dėl pakeitimo 5320. Ačiū. Baigiame balsuoti. Priimta. 5321. Pradame balsuoti dėl pakeitimo 5321. Ačiū. Baigiame balsuoti. Priimta. Pakeitimas 5322. Pradedame balsuoti. Ačiū, baigiame balsuoti. Atmesta. Pakeitimas 5323. Pradedame balsuoti dėl pakeitimo 5323. Baigiame balsuoti. Ačiū, atmesta. Vieno balso persvara. Pakeitimas 5324. 5324 pradedame balsuoti. Ačiū. Baigiame balsuoti. Atmesta. Taip, prašom. Kastu, panie przewodniczący, bardzo proszę, ma pan głos. Sì, grazie Presidente, vorrei... Dėkuoju, pirmininkė. Noriu paaiškinti 53-45 e, pakeitimo esmę. Aš e, Peteriu Jarui paaiškinau to pakeitimo esmę, manau, kad jis palaikys jį. Tai yra pakeitimas, kuriuo yra siekiama sukurti sąlygas restruktūrizavimo fondui nes pasibaigus cukraus kvotoj, kvotoms e, keisis padėtis ir žinome, kaip, e, kokia padėtis buvo 2007 metais ir dabar įvairiose Europos šalise užsidarys e, gamyklos ir manau, kad mes turime imtis priemonių, kad palaikytume užimtumą ir mano pakeitimo būtent tokia esmė ir yra. Dėkuoju, kad kolegos, manau, kad kolegos palaikys. Dėkuoju. E, dziękujemy za uszczegółowienie poprawki, dodatkowe wyjaśnienia. Prosimy o. Labai ačiū už paaiškinimus. Galbūt pranešėjas galėtų išsakyti savo nuomonę. Ačiū. Išklausėme pono Kastro paaiškinimą. Na, akivaizdu, turime plikus skaičius. Kita vertus yra dar politinis signalas, kurį norime siūsti. Ir kokį aš tą signalą e, rekomenduočiau, už kurį turėtų balsuodamas pasisakyti komitetas. Tai yra būtent politinis signalas ir, ir tam turėtumėm pritarti. Ačiū. Galime eiti prie balsavimo. Pradedame balsuoti dėl pakeitimo 5, 3, 4, 5. Išklausėme pono De Castro paaiškinimus, taip galime balsuoti, pradame balsuoti. Girdame žodinę paaiškinimą pono De Castro. Baigėme balsuoti. Jau baigtas balsavimas. Dar kartą bandau užbaigti balsavimą. Priimta sveikinimai e, ponui De Castro. Toliau pakeitimas 5347. Ačiū. Baigiame balsuoti. Atmesta pakeitimas 5-3. 6-9. 53-49 pasitaiso pirmininkas. Balsuojame dėl 5349. Ačiū. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pakeitimas 5350. Balsuojame dėl 5350. Ačiū. Baigiame balsuoti. atmesta. Einame toliau. Pakeitimas 5351. 5351. Pradedame balsuoti. Ačiū. Baigiame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. pakeitimas 5352. Pradame balsuoti dėl 5352. Ačiū, beėjame balsuoti. Priimta. Einame toliau, pakeitimas 5353. Pradedame balsuoti. Ačiū, baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau pakeitimas 5360. Pradedame balsuoti dėl 5360. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau Pakeitimas 5354. Pradedame balsuoti dėl 5354. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pakeitimas 5356. Pradedame balsuoti. Balsuojame dėl 5356. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau. Pakeitimas 5357. Pradedame balsuoti. 5357. Ačiū. Baigiame balsuoti. Atmesta. 5358. Balsuojame dėl pakeitimo 5358. Baigiame balsuoti. Atmesta pakeitimas 5359. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta pakeitimas 5363. Pradedame balsuoti. Dėl 5363. Ačiū. Baigiame balsuoti. Atmesta. 5364. Balsuojame dėl pakeitimo 5364. Baigiame balsuoti. Atmesta. Pakeitimas 5365. Padedame balsuoti dėl 5365. Ačiū. Baigiame balsuoti. Atmesta. Visiems ačiū. Toliau pereiname prie kito balsavimo dėl nuomonės projekto su pakeitimais. Galbūt pranešėjas norėtų pasisakyti. Ar pranešėjas norėtų kalbėti? Atrodo, ne. Taigi einame prie balsavimo. Pirmas pakeitimas, pradedame balsuoti. Ačiū. Baigiame balsuoti. Priimta. Antras pakeitimas teiktas pranešėjo. Pradedame balsuoti. Ačiū. Baigiame balsuoti. Priimta. Trečias pakeitimas. Pradedame balsuoti dėl trečio pakeitimo. Ačiū. Baigiame balsuoti. Primta. Ketvirtas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Einame toliau. Vienuoliktas pakeitimas. Pirmininkas pasitaiso. Penktas vis dėlto pakeitimas. Balsuojame dėl penkto pakeitimo. Ačiū. Baigiame balsuoti. Atmesta. Devintas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Aštuntas pakeitimas. Balsuojame dėl aštuntojo. Ačiū. Baigiame balsuoti. Atmesta. Septintas pakeitimas. Septintas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Ačiū. Baigiame balsuoti. Primta. Šeštas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Ačiū. Baigiame balsuoti. Primta. Vienuoliktas pakeitimas. Pradame balsuoti dėl 11 pakeitimo. Ačiū. Baigiame balsuoti. Primta. Dešimtas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Primta. Dvyliktas pakeitimas. 12 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 13 pakeitimas. Balsuojame. Dėl 13 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. Keturioliktas pakeitimas. Balsuojame dėl keturiolikto pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. Penkioliktas pakeitimas. Balsuojame. Pradame balsavimą dėl 15 pakeitimo. Baigiame balsuoti. prašom. Aš prižadu, e, kad nebalsuosiu, bet tik tai paaiškinsiu pakeitimą. Kaip ir anksčiau sakiau, aš siūlau žodinį pakeitimą ir prašau komisiją, kur yra kreipiamasi į valstybės narės ir komisiją, siekiant apsaugoti ryžiaus sektorių, kad būtų padedama e, gamintojams, kurie nukentėjo dėl pažeistos e, šiame sektoriuje pusiausviros. Ryžiai yra labai svarbus augalas ir Italija ir kitoms valstybėms. Ir turime taip pat šiame kontekste galvoti apie darbuotojus. Ir ne tik pas mus, bet ir visame pasaulyje. Kartais tie darbuotojai dirba viduramžių sąlygomis ryžių e, sektorius yra specifinis būtent dėl tų darbo sąlygų, todėl norėčiau paklausti komisijos ir pranešėjų, ar jie gali paremti šį pakeitimą. Tuo būdu mes e, duotume signalą, nusiustume signalą šios sektoriaus atstovams Europos Sąjungoje. bardzo, bardzo dziękuję. Prosimy nie wracać już do tego. Pan poseł Agniu prosił głos. Panie pośle. Labai ačiū, bet e, galbūt negrįžkime prie pono Tarabelos klausimo. Ponas Agniu, prašom. Ar neklystu sakydamas, kad ką tik tai išgirdome pakeitimą žodžiu? Ar, ar taip supratau? Jei taip, tai aš prieštarauju tokiam pakeitimui žodžiu ne dėl turinio. Bet e, žinote, pirmininkas žino, ankstesnis pirmininkas žino, kad aš taip darau iš principo dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, kad aš esu Junktinės karalystės nepriklausomybės partijos narys ir mūsų užduotis yra nepadėti šitą institucijai. Ir antra, tas įprotis pakeitimų žodžių teikimo gali tapti užkrečiamu. Ir rezultatas gali būti prasiteisės aktai. Ir galbūt žinote, kad tam tikras asmo per plenarinės sesijos posėdžius leidžiasi dėstyti pakeitimų žodžiu. Tai daro labai ilgai, labai sunku viską suprasti. Vienintelė išimtis, kada daryčiau išimti tokiem pakeitimam, tai iš pagarbos kolegoms iš FDD na, frakcijos. Aišku, rizikuoju būti nepopuliarus. Ir jeigu matote mane sėdint salėje, tai neteikite pakeitimų žodžiu, nes nebus tam pritarta, kadangi užtenka vieno nario nepritarimo. Dėkui. W związku z tym, że jest sprzeciw, to musimy głosować najpierw trzy. Išgirdome prieštaravimą. Taigi, pirmą turėtumėm balsuoti dėl to, ar reiktų balsuoti dėl šito pasiūlyto pakeitimo, o po to jau balsuotumėm dėl paties pakeitimo. Taigi pirma, pirmiausia, balsuokime dėl to, ar balsuosime už pakeitimą. Ar mes laikome tą pakeitimą leistinu. Taigi pirma, balsuokime dėl to, ar leisime balsuoti dėl pasiūlyto pakeitimo. Išklausykime Paklauskime sekretoriato. Ponas Jaras. Pirmininkė, gal e, nesu taip e, gerai informuotas apie darbo tvarkos taisyklės, tačiau jeigu teisingai suprantu, pakeitimą žodžiu pak, e, galima teikti komitetui tik tai tokiu atveju, jeigu niekas tam neprieštarauja, jeigu niekas neprieštarauja prieš, taigi kolega teisus. Todėl negalima teikti pakeitimu žodžiu. Balsavimui e, vien, vien dėl to, kad, tarkim, valdžia aukštesnė tai teikia, bet gal sekretariatas galėtų paaiškinti, taip, pirmininkas pritarė. Taisyklė yra tokia. Uh, Jeigu 10 e, procentų narių prieštarauja pakeitimui žodžiu, negalima teikti šito pakeitimo balsavimui, tai reiškia du nariai. Jeigu bent du nariai šito komiteto balsų e, prieštarauja pakeitimui e, žodžiu, prieštarauja tokiam balsavimui, tai nebus teikiama balsuoti. Taigi vienas narys prieštaravo ponas Agnių, jeigu dar vienas narys paprieštaraus, tai nebus balsuojama dėl pakeitimo žodžio. Norėčiau patikslinti, jūs sakėte, kad 10 procentų reikia. 10 procentų tai bus iš 42, e, ne, ne 2, o 4 ar 5. Si vous voulez, on, on, on fait ce que je peux vous proposer sous le, sous le, avec... Mes greitai pasitikslinsime, jeigu pirmininkas e, leis mums ir e, tada jūs kol kas balsuokit dėl kitų punktų, paskui grįšime prie šito klausimo pasakysim po pasitiksinimo, kaip yra. E, e, w międzyczasie wyjaśnimy głosowanie zasadę nad punktem. E. Gerai. Išsiaiškinsim šitą klausimą. Ir tada spręsime, kaip elgti su pono Agniu prieštaravimu. Ponas Agniu, prašom. Ačiū pirmininkė. Na, džiugu matyti kad tai sukėlė tokį sujudimą, bet norėčiau pasakyti, kad per praeitą kadenciją užteko vieno nario prieštaravimo ir ankstesnis pirmininkas pritarė tam. Jeigu taisyklės nepasikeitė, na, galbūt ankstesnis pirmininkas skrydo, tai, tai čia tarsi problemėlė šiokia tokia. E, pan przewodniczący dobrze interpretował e, poprzednim. Na, man regis, e, ankstesnis pirmininkas neklydo tuomet buvo tokios taisyklės, bet gal jos pasikeitė. Tai paprašysiu sekretoriato pasitikslinti, kad būtumėm visiškai tikri dėl to, kiek narių turi paprieštarauti. Ar vienas narys, ar dešimt procentų. Šio klausimo pasitikiu sekretoriatu. Taigi šiek tiek palūkėkime ir grįšime dar prie balsavimo dėl šito pakeitimo klausimo ir dabar galime balsuoti dėl 16 pakeitimo. Pradedame balsuoti dėl 16 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Priimta. Septynioliktas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Dėl septyniolikto pakeitimų. Ačiū. Baigiame balsuoti. Atmesta aštuonioliktas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Ačiū. Baigiame balsuoti. Atmesta. 19 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 20 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Ačiū, priimta. Toliau. Pakeitimas 2.1, 21 pakeitimas. Atsiprašau. Staiso pirmininkas 22 pakeitimas, ne 21 atsiimtas. Balsuojame dėl 22 pakeitimo. Ačiū. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau 23 pakeitimas. Balsuojame. Ačiū. Baigiame balsuoti. Atmesta. 24 pakeitimas. Pradedame balsuoti dėl pono Tarabelos pakeitimo. Ačiū. Baigiame balsuoti. priimta. Ar jau galime išklausyti paaiškinimo dėl to neišspręsto klausimo? Sekretariatas paaiškins. Iš tikrųjų taisyklės pasikeitė ir dabar galiuojančios taisyklės, tai pagal jas plenarime posėdėje 40 narių gali pasipriešinti žodiniam pakeitimui ir tokia pat e, taisyklė taikoma komitetuose. Tai pas mus tai atitiktų tris narius Žemės ūkio komiteto, kurie galėtų pasipriešinti ir tuomet žodinis pakeitimas nebebūtų priimtas. 169 darbo taisyklių straipsnis. Tad reikia trijų narių. Ponas Agnu prieštarauja ir jeigu bus dar du kiti nariai, kurie jam pritartų, tuomet pono Bonanno pakeitimas e, nebebūtų įtrauktas į balsavimo sąrašą. E, e, Išgirdome paaiškinimą Ir e, dabar norėčiau paklausti, remiantis tuo, ar dar kas nors be pono Agnių prieštarauja. Regis ne. Galbūt ponas Bonanno galėtų pakartoti pakeitimą. Ar dar, dar yra vienas prieštaraujantis narys? Prašom. Airijoje, kuo skundžiamas dėl ES, tai tai, kad piliečiai nesupranta ES sudėtingumo, tai taisyklių ir panašiai. Atvykstu čia. E, ir, ir, ir matau, kad ir sekretariatas tų taisyklių nežino. Tai iš tiesų, kasgi čia darosi toje Europos Sąjungoje? Ponas Nikolsonas, pasisakė, noriu tik tai pakartoti, sekretariatas teisus. Tai, ką sakė, yra tiesa, nes taisyklės per tą laiką pasikeitė. Pone Nikolsonai, prašom. Atrodo, lengva ranka kūrėme šią taisyklę. Jeigu ta taisyklė kartoja plenariniai sesijoje, nereiškia, kad ta taisyklė galioja komiteto posėdžiuose. Uh, Ir aš norėčiau, kad tai būtų iš, išsiaiškinta, nes anksčiau niekada taip nėra buvę per komiteto posėdžius ir na, su visu pagarba na, norėčiau pasakyti, kad nesu ir nepas, neapsimetinėjau taisyklių ekspertų, bet atrodo, čia sėdim, nežinom tų taisyklių. Uh, Ir niekada taip nebuvo, kad reikia dviejų ar trijų prieštaraujančių narių. Nežinome tiesiog. Taigi pritarčiau poniui Agniu ir prisijungčiau kaip antras numeris prie jo, galbūt ir trečias numeris dar bus. Ir, ir tokiu būdu nebus balsuojama dėl to pakeitimo žodžio. Aš norėčiau pasakyti, jog e, tikrai gėda dėl to. Yra pasaulyje žmonių, kurie miršta iš bado, ūkininkai susiduria su įvairiausiamis problemomis, neparduoda savo uh, uh, auginamų kultūrų. Tuo tarpu mes dabar gaištame čia laiką tokiam balsavimui, ar vienas, ar du, ar trys, tai yra gėda, ką mes čia dabar darome. Pan poseł Flanagan. Eh, it was, it was... Ponas Flanagan, buvo sakoma, kad sekretoriatas teisus ir problemų nėra. Vienas dalykas spėti ir po to išaiškėja, kad klaida nebuvo padaryta, bet kitas dalykas yra žinoti, kad esi teisus ir būti teisiam. Jūs tiesiog eh, noriu pasakyti, kad šita vieta tai yra kažkoks jovalas. pranešėjas. Žodis pranešėjui ir daugiau niekam žodžio nesuteiksiu. Norėčiau tik pasakyti, sekdamas šias diskusijas, kad galbūt tegul atsiranda tas trečias asmuo ir po to išsiaiškinsime, ko reikia, kad būtų galima žodinį pakeitimą pasiūlyti, kad bent jau taisyklių prasme mes laikytumėmės procedūrų. Žodinis pakeitimas yra išimtis. Kiekvienas parlamento narys turi teisę pateikti žodinį pakeitimą. Praeitie jie nekeldavo tiek problemų praeitie, regis, taisyklė buvo kitokia, dabar taisyklė pasikeitė, galbūt atsiras trečias asmuo ir išsispręs problema. Pirmininkas, ponas Nikolsonas liktai buvo tas trečias asmuo, kuris pritartų pono Agnių prieštaravimų ir dar yra ponas Dėts. Taigi, nebalsuosime dėl žodinio pakeitimo. Taigi aš paprašysiu, kad sekretoriatas kreiptųsi į taisyklių ir procedūrų komitetą, prašydamas išaiškinimo. Bet noriu pasakyti iš tiesų, kad kai kurie komentarai peržengia ribas. Sekretoriatas teisus, žodis sekretoriato atstovui. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš tik norėčiau jum pabrėžti, kad iš tiesų pasikeitė taisyklės. Seniau užteko vieno balso kad žodinis pakeitimas nepraeitų. Taigi plenarinėje sesijoje 40 narių gali prieštarauti žodiniam pakeitimui, jos varstymui, o kadangi plenarinės sesijos taisyklės mutantis mutantis yra taikomos kitiems posėdžiams, tai komidžiams mes taikome atitinkamą e, narių procentą ir turint galvoje mūsų komiteto narių skaičių, trys nariai turėtų prieštarauti žodiniam pakeitimui. Taigi noriu iš tiesų pabrėžti, kad pasikeitė taisyklės ir sekretoriatas tą žino. Dėkui. Przyjmujemy, przyjmujemy informację że, i prosimy o przekazanie tej informacji. Dėkui sekretoriatui už informaciją. Galbūt raštu ją reiktų pateikti mūsų komiteto nariams, ne tik dėl šios taisyklės, bet matyt, reiktų informacijos raštu apie visas naujas taisyklės. Ponas Egnių, prašom. Keletas išvadų. Pirmiausia, tai džiaugiuosi, kad sugebėjau Airijos šiaurę ir pietus priversti susitarti dėl kažko. O kitas komentaras yra toks, kad mano veikla matyt per praėjusią kadenciją privertė keisti kai kurias darbo tvarkos taisyklės. Ačiū. Pirmininkas, komentarų neturiu. Prašom, kitas kalbėtojas. Dėkui. Aš iš tikrųjų labai stebiuosi, kad pono Far Faraž partijos e, narys nori dabar, kad nevyktų tas balsavimas. Yra, jis yra euroskeptikas. Ir ir todėl aš nesupran, nebesuprantu, kad jo elgesio motyvų tai būtų tas pats, tarytum, kas nors norėt, vyras, koks nors vyras norėtų nusipjauti savo lyties organą, kad labiau patiktų savo žmonai. Aš e, esu iš mažo Italijos miesto ir aš manau, kad mes turim priartinti Europą prie piliečių. Tie, kurie kalbėjo anksčiau, sakė, kad kalbėjo apie tai, kad nereikia biurokratijos, kad biurokratija yra Europos mirtis. Ir dabar man iš tikrųjų gėda dėl to, ką aš girdėjau, e, ką tik tai mes dabar esame čia ne todėl, kad siektume kažkokių konkrečių rezultatų, su kuriais kurie būtų naudingi mūsų valstybė. Mes čia diskutuojame apie tai, kiek reikia narių, kad būtų užblokuotas pakeitimas. Kolegos juokiasi, tie, kurie juokiasi, turėtų gėdytis. Tai, kas čia yra daroma, yra Europos vežys. Žemės ūkis neginamas tokiomis priemonėmis, negali būti ginamas. Ir sakau labai aiš, aiškiai, tai ir tikrai turėtume gėdytis šitų dalykų. Bardzo dziękuję. Proszę, abyśmy niż. Labai ačiū. Nebesivelkime į politinius komentarus. Turime laikytis darbo taisyklių. Dėkoju. Atsiprašau dėl kilusios sumaišties, bet jau kaip buvo sakyta, taisyklės dėl žodinių pakeitimų pasikeitė, o dabar balsuosime už visą nuomonės projektą su pakeitimais. Taigi, balsuoti pradedame. Dziękuję, zamykam głosowanie. Dėkoju, balsuoti baigiame. Nuomonė patvirtinta. Dėkoju pranešėjui. Visi turime savo nuomonės. Parlamento grožis ir yra nuomonių įvairovėje. Eikime toliau pagal mūsų darbo tvarkę. Septintas punktas – gyvūnų sveikata. Čia mes turime patvirtinti poziciją per pirmąjį svarstymą ir paskirti dėrybų grupę. Taigi mums reikia formalaus sprendimo dėl dviejų bendro sprendimo tekstų, kuriuos per pirmąjį skaitiną patvirtino prieš tai dirbęs parlamentas. Tai yra gyvūnų sveikata, ponė Polsen. Ir kitas tekstas yra apsauga nuo augalų kenksmingų organizmų, tos apsaugos priemonės. Čia buvo siūloma antrajam skaitimui patvirtinti, antrajam svarstymui patvirtinti naują pranešėją. 23 Liepos, laikantis koordinatorių pasiūlymų, buvo nuspręsta tęsti darbo tvarkos taisyklės mm, pagal tvirtinimą per pirmąjį svarstymą ir taip pat buvo nuspręsta pradėti dėrybas ir suformuoti dėrybų grupę. Taigi, pirmasis klausimas yra gyvūnų sveikata. Pirmiausia, elektroniniu, balsu, e, elektroniniu būdu balsuosime. Vardinis balsavimas elektroniniu būdu dėl dėrybų pradžios siekiant sustarti per antrąjį svarstymą. Taigi, balsavimas pradedamas. Gyvūnų sveikata. Balsavimas pradedamas. Dziękuję. Zamykam głosowanie. Dėkui, balsavimas baigtas. Primtas. Toliau dabar balsuojame dėl dėrybų komandos sudėties, mm, į kurią įeitų pirm... Mm, pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai. Taigi balsuojame dėl šio klausimo. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Toliau. Aštuntas klausimas. Pasiūlymas dėl reglamento, dėl apsaugos nuo kenksmingųjų organizmų priemonių. Situacija tokia pati pozicija per pirmąjį svarstymą yra patvirtinta. Reiktų nominuoti dėrybų komandą. Balsuojame panašiai kaip ir dėl gyvūnų sveikatos. Taigi vėl balsuojame vardinis elektroninis balsavimas. Komitetas pradės dėrybas siekiant susitarti per antrąjį svarstymą. Taigi balsuoti dėl to pradedame. Balsuoti baigiame. Primta. Dabar balsuojame dėl dėrybinės komandos kurią sudarytų pirmininkas, pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai. Balsuojame dėl dėrybinės komandos. Balsuoti pradedame. Dėkoju, balsuoti baigiame. Patvirtinta. Toliau galime eiti prie mūsų darbo tvarkės devintojo klausimo. Tai yra zootechniniai ir genealoginiai reikalavimai, taikomi priekybai sąjungoje veisliniais gyvūnais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų importui į sąjungą. Šiuo pasiūlymu siekiama skatinti laisvą prekyba veisliniais gyvūnais bei jų genetinė medžiaga, siekiant išlaikyti genetinius išteklius ir užtikrinti veisimo tvarumą. Ir čia visi šie klausimai yra apimti viename reglamente. Ir šiame reglamente taip pat numatytas teisinis pagrindas – deleguotėsiam ir įgyvendinamiem aktam patvirtinti remiantis ES veikimo sutarties 291 straipsnių. Dabar komisija, komisija pristatys e, šį pasiūlymą ir palies pagrindinius reglamento pasiūlymo aspektus. Dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui ar atstoviai. Taigi žodis komisijai. Thank you, chairman. Good morning. Dėkoju, pirmininkė. Aš esu Ladislav Mikojan, esu Sanko generalinio direktorato direktoriaus pavaduotojas būtent šis direktoratas parengė šį pasiūlymą. Trumpai paminėsiu, kokios šio pasiūlymo priežastis ir kokie jo pagrindiniai tikslai. Žinote, kad dabar ES yra keturi specifiniai vertikalūs zootechnikos teisės aktai, kurie numato išsames priemonės dėl gyvūnų e, veisimo, dėl jų įtraukimo į kilmės knygas ir kitus atitinkamus dokumentus. Taip pat čia kalbam apie zootechninius veislinių gyvūnų pažymėjimus ir kitus svarbius dalykus. Šie teisės aktai e, keitėsi, atsirado keletas direktyvų, kurios yra ne visuomet vienodai valstybėse narėse įgyvendinamos ir kelia problemų prekybai tokiais gyvūnais. Taip pat mes turime šios teisės aktus suderinti su Lisabono sutarties reikalavimais. Ir kalbant apie pagrindinius pasiūlymus dėl zootechninių aspektų, tai čia remiamasi sutarties 42 ir 43 straipsnio antraja dalimi, kad visos keturios vertikalios direktyvos būtų konsoliduotos į vieną reglamentą ir mm, atspindėtų ūkinių gyvūnų aky šioje srityje, tai susiję su genetinė medžiaga ir mm, jos produktais bei prekyba ir taip pat tai susiję su oficialios kontrolės reglamentu, su kompetentingų institucijų bendradarbiavimu. Ir kai oficialios kontrolės reglamento 882-2004 metų pakeitimai bus patvirtinti, e, tai tada atitinkamai turės keistis ir šie e, zootechniniai teisės aktai ir tuo būdu bus pašalintos kliūtis prekybai, nes kai kurios valstybės narės sako, kad tos kliūtis būtent ir sudaro tai, kad esamos tarybos direktyvos dabar skirtingai yra įgyvendintos kai kuriuose valstybėse narėse ir tuo būdu e, daro kliūtis veisimo organizacijų kūrimui ir jų tvirtinimui kitose valstybėse narėse taikymos rytis apsiriboja svarbiausiais ūkiniais gyvūnais ir būtent šio, š, tuo skiriasi naujasis pasiūlymas nuo senojo, kuris apima visus, visas ūkinių gyvūnų rūšis. Taip pat šiame pasiūlyme numatoma galimybė priimti įgyvendinančius aktus kitų rūšių grinaveislių gyvūnų veisimui, jei to uh, prireiks vidaus rinkai ar genetinės medžiagos apsaugai. Kaip sakiau, pasiūlymas remiasi esamais zootechnikos teisės aktais ir taip pat remiasi naujuoju oficialios kontrolės reglamento pasiūlymu, kurį minėjau, ir tomis plačiomis diskusijomis, kurias vyko nuolatinėme zootechnikos komitete dėl e, tarp valstybinio uh, patvirtintų veisimo organizacijų bendradarbiavimo. Ir taip pat išaiškėjo, kad kompetentingos institucijos e, prašo daugiau teisinio aiškumo šioje srityje, ypač labai sudėtingoje arklių veisimo, arklinių gyvūnų e, veisimo srityje. Aš tikiuosi, kad jūsų komitetas neprieštaraus, kad visi šie teisės aktai e, būtų padaryti aiškesniais ir pavirstų vienu reglamentu. Tiek galėčiau pasakyti. Otvieram diskusiją. Pradedame diskusijas. Ar turime kokių klausimų? Ponas Dantelo. Oui. Merci, monsieur président. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti komisijai už komentarus. Manau, kad tas pranešimas, jog siekiama supaprastinti dabar galiojančius aktus, yra, yra geras dalykas, gerai, geras ketinimas. Tačiau, kuomet žiūrime į pasiūlymo e, detalės, tai matome, kad e, iš principo čia netgi sudėtingumo link maksimaliai pasudėtingėja kai, kai, kai kurie dalykai. Aš jau buvo paminėtas, e, paminėti arkliai. Čia labai aukšti reikalavimai yra taikomi šiame sektoriuje ir aš nesuprantu, kodėl tokie pat reikalavimai taikomi visoms veislėms. Ir uh, tokioms. Ir ne, ne, ne, negausioms, kai kurioms veislėms taip pat, jeigu komisija nori, e, kad e, išnyktų kai kurios e, veislės, tai turi aiškiai tai pasakyti, kad nebebūtų tokio genetinio paveldo. Bet tuomet liks tik tai keletas didelių veislių Europoje. Iki šiol, kiek aš žinau, nebent mano turima informacija klaidinga, mes vis dar nieko negirdėjome apie poveikio studiją, nors komisija kalba. Jeigu bus poveikio studija e, parengta, tai tuomet parlamentas ir mūsų komiteto pranešėjas ir Envi komiteto pranešėjas turėtų, kaip galima greičiau, susipažinti su tokia studija. Aš esu uh, E, nuomonės referentas Envi komiteto vardu ir dėl šio pasiūlymo mano nuomonė yra nelabai palanki, netgi sakyčiau neigiama. Dėkoju. Ponas Valkantvėl. Ties, prezidentė. Bueno, pues... Dėkoju, ponė pirmininkė. Ispanijos e, pozicija yra kritiška dėl kai kurių aspektų šio pasiūlymo. Šis reglamentas apima prekybą tarp įmonių, tos įmonės dažnai būna tarptautinės įmonės ir mūsų nuomonė reikėtų atsižvelgti į kai kurių vietinių veislių specifiką, nes tos veislės gali išnykti, o kartais jos yra uh, E, labai svarbus aspektas tam tikrose regionuose. Ir manau, kad čia reikėtų daugiau liberalizavimo. Kita vertus, e, veislininkystės kokybė gali nukentėti dėl tų pasiūlymų. Čia galvojame apie, visų pirma, apie prekybinius aspektus, bet reikėtų taip pat ir geresnės e, veisimo įmonių kontrolės Toliau hybridinės veislės, ypač e, keulininkystės sektoriuje. Man atrodo, kad tai yra visiškai skirtingi segmentai. Reglamente turėtų būti skiriami grinaveisliai ir negrinaveisliai e, gyvūnai ir turėtų būti taikomi skirtingi standartai jiems. Europos komisija mini juri, juridinius aspektus. E, gyvulininkystės asociacijas, taip pat e, geografinius pakeitimus, bet šitie dalykai yra e, šal, valstybių narių kompetencija. Komisija nesilaiko subsidiarumo principo. Ferran. Dėkoju. Ponas Ferrans. Pone pirmininkė, ES nori viską suplakti į vieną viską sumalti. Nežinau, ar esate valgę e, šarolė žalios mėsos patiekalą, jeigu ne, tai paragaukite. Man atrodo, kad ES ir komisija nepakankamai apsaugo mūsų gyvulininkystės sektorių. Prancūzijoje yra apie 40 galvijų veislių ir tai yra paveldas, kuris nuolat keičiasi. Jisai buvo sukurtas mūsų talento dėka Ir šitie dalykai turi būti siejami su kilmės valstybė. Tai yra labai dėlis privalumas, nes daugelis tų veislių yra žinomos tarptautiniu mastu ir taip yra ne tik su Prancūzija. Tad e, tie, kurie yra sukūrę tą paveldą, e, tie, kurie rašė gyvūninkystės istoriją, turi, turi būti apginti, kaip ir Šarolė, mano, mano minėta veislė ir nereikėtų, kad kažkas savintųsi tą genetinę nusavybę. Šiandien labai sunku ginti ir paveldą, ir vietinę specifiką. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ähm, nach dem, was meine Vorredner gesagt haben, kann ich das sehr kurz machen. Ich Dėkuoju. Po kolegos pasisakymo kalbėsiu labai trumpai. Aš e, manau, kad turime giliau panagrinėti šį tekstą ir pagalvoti apie pasiekmes, ypač pasiekmes e, mažoms veislėms, ypač galvijų sektoriuje. Manau, kad e, būtų absurdiška išleisti daug pinigų tam, kad, e, kad, kad nyktų kai kurios veislės manau, kad turime kaip tik saugoti tas e, mažiau paplitusias e, veislės. Tad turime iš tikrųjų giliau panagrinėti pasiūlymą ir visų pirma galvoti apie veislių ir apie e, gyvankysės sektoriaus darbuotojų apsaugą. Branen. Dėkoju. Ponas Branen. Dėkui, pirmininkė. Klausimas. Ar iš tiesų Čia mes turim viską sujungti į vieną teisės aktą, kad būtų viskas aišku ir nedviprasmiška, ar tai susiję su mm, dėrybomis dėl tarp Atlantinės mm, priekybos ir investicijų partnerystės ir ar čia nėra pasiruošimas tai tarp Atlantiniai sutarčiai. Pirmininkas, paprastieji klausimai paprastai būna labiausia sudėtingi. Prašom. Kitas kolega. Podržim kolege koji su prije govorili upravo o potrebi zaštite. Aš norėčiau pritarti pasakysiam kolegai, kuris kalbėjo apie būtinybę apsaugoti galvijų veislės. Aš kaip tik tai dirbu ties vienu projektu, kur yra, kurio yra bandoma istrijos e, galvijų veislės apsaugoti. Dabar tos, tos veislės galvijų turime apie 2000. Ir ėjimas priešinga linkme mums būtų nepriimtinas, jeigu būtų nesaugomas tokios veislės, todėl aš visiškai pasisakau už Europos e, paveldo e, apsaugą. Prancūzija, Ispanija, Italija, Kroatija turi daug vietinių veislių ir manau, kad turime e, atsižvelgti į, į, į tai, kuomet e, renksime poziciją dėl konkretaus šio dokumento. Yra głos pan Dėkuoju. Mm. Čia kalbėjo kolega Jakovič, o dabar ponas, e, ponia, atsiprašau, Senela. Tak, prošu mikrofon. Sí. Eh, no, yo es también para reforzar la posición de que. Dėkuoju. Aš paprasčiausiai norėjau priminti, kad turime būti labai atsargus. Mes negalime kelti pavojaus vietiniams veislėms. Kai kurios vietinės veislės, pavyzdžiui, e, Galicijoje yra be galo svarbios mėsos gamintojams, tad dabartinis pasiūlymas yra neprimtinas, toks koks yra šiuo metu. Dėkoju. Matom, dar yra norinčių pasisakyti. Prašom, ponė Mori. Anch'io sono contenta. Dėkoju. Aš taip pat e, nepritariu šiam pasiūlymui, todėl kad e, vietinės e, veislės dėl to gali nukentėti. Italijoje, Sardinijoje, pavyzdžiui, padėtis taip pat tokia pat yra kaip ir kitose valstybėse, kurios apie tai kalbėjo. Ir manau, kad rūšių įvairovė dėl to nukentėtų ir didelės tarptautinės bendrovės, ko gero, tokiamis sąlygomis galėtų registruoti tą, tą genetinį paveldą kaip savo. Todėl aš pasisakau prieš tą pasiūlymą. Dėkoju. Daugiau regis norinčių kalbėti nėra. Dėkoju visiems, kurie išsakė nuomonę, pateikė klausimus. Dabar suteiksiu žodį Sanko generalinio direktorato direktorius pavaduotojai atsakyti. Taigi, žodis komisijoje. Gerbiami parlamento nariai, norėčiau paaiškinti jum, kad siekiant perkelti nuostatas iš keturių direktyvų į vieną reglamentą, mes dabar veikiančių pagrindinių principų nekeitėme. Taigi požiūris iš principo nesikeičia, niekas nesikeičia, tik padidėja mažų veislių galvijų apsauga. Taigi šis pasiūlymas tikrai tos apsaugos nemenkina. Apsauga išlieka tokia pati. Buvo išsakyti komentarai dėl to, kad šis pasiūlymas labiau sudėtingas negu dabar galiojantis teisės aktai. Anksčiau turėjome keturias direktyvas bet jas skirtingos valstybės narės skirtingai įgyvendino ir dėl to situacija tapo labai sudėtinga. Nuostatos, šių direktyvų nuostatos įvairiose valstybėse narėse skirtingai interpretuojamos. Dėl to mes norime vieną reglamentą patvirtinti, kuris bus vienodai įgyvendintas visose valstybėse narėse ir dabar esančių neiškumų neliks Galbūt teksto šiame naujajame reglamente yra daugiau, bet jis yra paprastesnis ir jis bus vienodai taikomas visose valstybėse narėse ir būtent tai yra šio pasiūlymo pridedamoji vertė. Šis pasiūlymas taip pat atspindi visus tos skundus, kuriuos gavome dėl to, kad e, valstybės narės skirtingai gyvendina direktyvas. Dabar tas paprastas klausimas ir atsakymas į jį mūsų pasiūlymas e, niekaip nesusijęs su dėrybomis dėl tarp Atlantinės prekybos ir investicijų partnerystės su JAV. Tiesiog mūsų tikslas yra supaprastinti teisiną gyvulių sveikatos ir kitose atitinkamose sritise, nes čia yra labai daug teisės aktų ir kai kurie iš jų buvo priimti prieš 40 ar 50 metų, juos reikia atnaujinti, supaprastinti, kad visi galėtų aiškiau remtis, aiškiau gyvendinti šios teisės aktus. Kalbant apie poveikio vertinimo studiją, tokios studijos turi būti atliekamos, kai siūlomi nauji ar papildomi dalykai, bet mes jokių principinių pakeitimų lyginant su ankstesniais teisės aktais čia nesiūlome. Taigi iš esmės niekas nesikeičia ir poveikis nesikeičia dėl to ir poveikio studijos nereikia. Įsivaizduoju, kad atsakiau visus jūsų klausimus ir lyginant su dabar esamais teisės aktais – siūlyčiau jum tiesiog palyginti, kas yra dabartiniuose teisės aktuose ir kas yra naujame pasiūlyme. Visi principai ir visi dalykai yra tie patys. Pana trochę nas uspokoiła, że jest to uproszczenie i stworzenie. Na, regis tai šiek tiek nuramina mūsų nervus, turim galvoje, kad tai supaprastinimas, kad taisyklės. Uh, yra dabar e, numatomos vienodos, vienas reglamentas, bet visuomet tokiuose situacijose kyla tam tikra baime, kad e, gali būti mėginimų e, numatyti papildomas nuostatas tokiuose aktuose. Mes žinoma išanalizuosime situaciją, nes be abejo galvijo veislės e, labai svarbus dalykas ir tradicijų požiūrių, ir genetinių požiūrių, tai svarbu mūsų regionams. O dabar galime perėti prie dešimto darbo atvarkės klausimą. Jūs šiek tiek siejasi su ankstesniuoju. Čia kalba eina apie nuorodas į zootechninius teisės aktus. Pasiūlymas e, yra išbraukti um, nuorodas į zootechninius teisės aktus um, direktyvoje 89608-9405-9496. Na, e, tai yra tiesiog e, techninis pasiūlymas, tai yra pasiekmė komisijos pasiūlymo dėl kontrolės priemonių. Čia nuomonė rengia pane Reimer. Pirmojo svarstymo metu parlamentas e, e, patvirtino šitą nuomonę. Balandžio 15 dabar laukiama yra e, tarybos pozicijos pirmojo svarstymo. Tai klausiu, ar norėtų pasisakyti komisija, ar būtina. Taip, komisija, prašom. Asniko, prašom. Ačiū pirmininkė. Uh, Tiesą sakant, norėjau pasakyti, kad tai nebūtina, nes anksčiau kalbėdamas, sakydamas įžanginį žodį, tai pasakiau, tai yra techninis pakeitimas, kuris yra susijęs su ankstesniu pasiūlymu. Ir mm, tikslas yra užtikrinti teisinį iškumą e, tarpinio laiko tarp, tarp šito pasiūlymo patvirtinimo ir naujo um, reglamento patvirtinimo dėl oficialios kontrolės. Tai mums reikia to, to, e, to tų tarpinių nuostatų oficialiai kontroliai ir tai yra techninis dokumentas, kuris būtent tai padeda užtikrinti. Ačiū. Išklausėme paaiškinimus ir turbūt e, galima baigti svarstyti šitą klausimą. Galime eiti prie paskutinio klausimo, kurį turime aptarti susitikimo su Italijos ministru. Tai yra klausimas um, skirtas mm, tokiai temai ūkiniais tiklais laikomų ir dauginamų galvėjų keulio avių oškų ir kliūnių šeimos gyvūnų klonavimas. E, tikslas yra e, sustabdyti tam tikrų rūšių klonavimą maisto gamyboje sąjungoje. Ir taip pat tai pasakytina apie embrionų ir gyvūnų klonų tikimą rinkai. Tikslas yra užtikrinti vienodas sąlygas gamybai ūkininkams, kartu apsaugant gyvūnų sveikatą ir gerovę. Be to, pasiūlymas grindžiamas e, gyvūnų sveikatos e, problemomis susijusiamis su klonavimu, taip pat tai siejasi ir su nuoroda į sutarties 13 straipsnį per praeitą e, kadenciją parlamente buvo teikiamas teisėkuros pasiūlymas dėl naujoviškų produktų gaminamų iš klonuotų gyvūnų ir to darbo nebuvo galima baigti, nes ir taikinimo e, etape parlamento ir tarybos nuomonės per, per nelik daug skiriasi, kad būtų galima parengti bendrą tekstą taikinimo kontekste, kaip e, taikinimo e, komitete, kaip tik tai e, todėl komisija ir pateikė naują pasiūlymą dėl e, naujo, naujoviško maisto produktų iš klonotų gyvūnų. Norėčiau paprašyti nepamiršti to, analizuojant e, komisijos naują pasiūlymą. Tai svarbi informacija, kadangi tai atspindi ir komiteto valią, ir ankstesnės kadencijos parlamento narių nuomonę dar neišsisprendė kompetencijos konfliktas su aplinkosaugos komitetu. Būtent tas komitetas užginčijo um, žemės ūkio reikalų komiteto poziciją. Suteiksiu žodį komisijai, bet prieš tai siūlyčiau kartu aptarti ir susijusi pasiūlymą dėl maisto produktų pagamintų iš gyvūnų klonų teikimo rinkai. Tai yra kitas mūsų darbo tarkės klausimas. Taigi siūlau apjungti ir bendrai svarstyti šitos du pasiūlymus. Vėliau suteiksiu žodį komisijai, bet prieš tai norėčiau paminėti kad aplinkosaugos komitetui siūlysime štai ką galbūt reiktų išskirti, tiksliau padalinti tas dvi nuomonės tarpusavę. Pirmoji nuomonė labai artima Žemės ūkio komitetui ir e, tą nuomonę turėtų renkti mūsų komitetas, o antroji nuomonė tai yra nuomonė dėl maisto produktų pagamintų iš gyvūnų klonų patikimo rinkai. Uh, Tai daugiau susiję su maisto sauga, visuomenės sveikata. Tai galbūt e, geriau e, šita, už šitą nuomonę būna atsakingas aplinkosios komitetas. Nežinome, kokia bus reakcija, tačiau tai viena iš galimybių rasti kompromisą. Dabar norėčiau suteikti žodį Europos komisijos atstovui. Jūsų pristatymas, prašom. Ačiū pirmininkė. Ačiū už tai, kad šios du klausimus e, svarstote kartu, kadangi jie labai glaudžiai tarpusavį susiję. Nors, žinoma, remiamas ir skirtingai sutarties straipsniais. Komisija siūlo dvi direktyvas. Viena remiasi 43 sutarties straipsniu, siūloma uždrausti naudoti klonavimo būdus ES ūkiniais tikslais ir kartu būtų draudžiama importuoti gyvus klonus ūkiniais tikslais iš trečiųjų šalių. Antrasis pasiūlymas grindžiamas 352 sutarties straipsnių ir draudžiama į rinką teikti bet kokį maistą pagamintą iš gyvūnų klonų. Ir čia norėčiau patikslinti Ko nereglamentuoja pasiūlymas? Tai yra planavimas kitais tikslais, kaip pavyzdžiui, tyrimo tikslais, um, klonavimas na, medicinos tikslais, medicinos prietaisų tikslais, um, laisvalkio tikslais. Čia kalbama tik tai apie ūkinius tikslus, apie maisto gamybą. Kaip pirmininkas minėjo, dėl dviejų dalių išskirimo, norėčiau pasakyti, kad iš principo čia nesiremiama maisto saugos priežastim, kadangi dėl ko klonavimo būdai yra draudžiami ir maistas iš klonų draudžiamas yra. Tai yra susiję e, su priežastimi vertintom e, Europos maisto saugos agentūros ir buvo aiškiai pasakyta, kad e, klonavimas yra svarbus dalykas e, e, gyvūnų gerovės e, požiūrį. Mes žinom, ko, gerai žinom, kokia Europos piliečio nuomonė. Eurobarometro tyrimas rodo, kad piliečiai yra prieš klonavimą. Ir be to, ankstesnių diskusijų metu tai matėme, diskutuojant dėl kitų pasiūlymų ir todėl manėme, kad tos du klausimus dera išskirti. Taigi, pasiūlyme yra patikslinti apibrėžimai, kas yra klonavimo būdai, kas yra maistas iš klonų. Komisija siūlo uždrausti tokius metodus, ES siūlo drausti importą gyvų klonų ir siūlo e, drausti bet, bet kokio maisto pagaminto iš gyvūnų klono tikimą į Europos rinką. Dėkui. Ačiū už informaciją. Dabar žodis parlamento nariams, ponia Jūza. <clears throat> Eh, Dėkuoju, ponia pirmininkė. Aš buvau šešėlinė pranešėja Envi komitete dėl pranešimo dėl naujų maisto produktų. Ten taip pat buvo kalbama apie klonuotų gyvūnų mėsą. Noriu pasakyti štai ką. Aišku, galime ar drausti ar nedrausti vartoti tokią mėsą. Tačiau e, turime būtinai užtikti atsekimą klonuotų gyvūnų visų kartų. Mes negalime reikalauti iš e, ūkininkų, kad jie iš pat e, pradžių tai, tai darytų. Numatytos procedūros yra labai sudėtingos, jie negalės to padaryti. Mes turime užtikrinti tinkamą kontrolę. Ir komisija tam pasipriešino ir todėl mes anksčiau nesusitarėm su komisija. Dabar čia yra kitas pasiūlymas dėl, dėl klonuotų gyvūnų. Ir šiuo atveju aš pritariu komisijai, jeigu mes nenorime uh, kad ES būtų klonuojami gyvūnai ir kad, e, jeigu norime, kad nebūtų naudojamas klonavimas apskritai, tai reikia jį uždrausti. Bet e, ko gero čia nereikėtų įtvirtinti kitų aspektų minėtų. Manau, kad e, per diskusiją galėsime susitarti dėl šitų dalykų. Dėkoju. Noriu paklausti, kiek bus norinčių kalbėti. Tada atitinkamai galėtume laiką susiplanuoti, kad baigtume iki pusės dvylikos. Taigi, nes pusę dvylikos pas mus ateis Italijos žemės ūkio ministras. Prašom, kas nori pasisakyti. Ponas Hausling. Dvi, trys minutės kiekvienam tada, prašom. Dėkuoju, pana pirmininkė. Man atrodo, kad e, kompromisas su Envi komitetu būtų geras sprendimas. Turėtume čia, aišku, pasidalyti kompetencijos rytimis, bet e, agri komitetui e, klausimas yra toks klonavimo e, nenorime Europoje, tad turime galvoti, kuria linkme turės vystytis gyvulininkystė. Yra ir etinių aspektų šiame kontekste, yra taip pat ir kitų dalykų, kurie kelia nerimą. E, tie dalykai rodo, jog negalime Europoje eiti šito keliu. Darybos su taryba ir komisija nebuvo sėkmingos ir e, nesusitarta buvo ne tik tai dėl ženklinimo. E, klonuotų gyvūnų mėsa negali būti, negali patekti į bendrijos rinką, tačiau ir kitos kartos turi būti atitinkamai identifikuojamos e, tų gyvūnų ir, ir, ir, ir ženklinamos. Uh, Tad turime taip pat apie tai galvoti ir laisvos prekybos sutarties kontekste su jungtinėmis valstijomis, nes ten yra nenumatyta ženklinti e, klonuotus e, gyvūnus. Kol tai nebus padaryta, tai gali atsitikti taip, kad mūsų rinkoje vis dėlto bus klonuotų gyvūnų arba, arba rink, mūsų rinkoje bus spermos tokių gyvūnų ar, ar kitos genetinės medžiagos. Tad e, kad, kadangi mes kaip europiečiai nesutinkame su klonavimu, mes turime numatyti labai veiksmingą apsaugą, apsaugoti mūsų žemės ūkio sektorių ir, ir ūkininkus. Nereikėtų, kad dėl importo mūsų rinkoje atsirastų tokių technologinių dalykų, kurių mes nepagėdaujame. Nes e, mes nevienodai tai žiūrime, palyginus su jungtinėmis valstijomis mūsų požiūriai klonavimo klausimą nesutampa ir reikia aiškiai suprasti, kad čia kalba sukasi ne tik tai apie pačius klonuotus gyvūnus kaip po tokius, nes yra ir, ir kitų dalykų, kuriuos aš minėjau, todėl reikia užtikrinti, kad apskritai ši, šita technologija ne, negalėtų būti mūsų, mūsų rinkoje. Komisija. Dėkoju. Manau, kad komisija supranta šį dalyką. Tikrai nemanyčiau, kad komisija tų dalykų nežino. Dabar kitas kolega, ponas Andrew. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pritarti ponui Roslin. Uh, Iš tikrųjų, komisijos pasiūlyme yra patikslinta, jog tie, iš to darosi aišku, jog tie siūlomi teisės aktai nebus nes įvairūs, e, įvairi medžiaga kuri būtų paimta iš klonuotų gyvūnų palikuonių, galėtų kelti problemų, taip pat e, ženklinimas ir atsekamumas ir, ir genetinės medžiagos atsekamumas turi būti užtikrinamas, turint omenyje maisto produktus, kurie gaminami iš klonuotų gyvūnų. Aš manau, kad mes turime giliau panagrinėti E, tekstą ir labai tiksliai suformuluoti mūsų poziciją. Nes atrodo, jog dabar vargu ar galime sutikti, ko gero net visai negalime sutikti su e, dabartiniu pasiūlymu komisijos. Dziękuję, proszę pana posła Dorfmana. Pani... Dėkoju, toliau ponas Dorfman. Um, Dėkoju, pana pirmininkė. Aišku, naujų maisto produktų reglamento kontekste mes esame apie tai kalbėję. Anksčiau Envi komitetas buvo kompetentingas šito klausimų komitetas. Mes dažnai diskutavome iki nakties šitais klausimais parlamente Ir galų galėtas pasiūlymas dėl naujų maisto produktų nebuvo priimtas. Manau, kad e, labai aišku, kad e, buvo jau tada, kad niekas nenori, nei vartotojai, nei, nei sektorius nenori klonuotų gyvūnų. Yra pakankamai priežasčių priešintis klonuotiems gyvūnams. Nėra jokių priežasčių ei, e, klonuoti tuos gyvūnus nes klonavimas yra brangi technologija, netgi perbrangi. Tad klausimas dabar kyla toks. Kaip yra su mažomis įmonėmis čia? Pagrindinė problema čia yra klonotų gyvūnų palikuonis. Junktinėse valstijose ir e, Latino Amerikoje yra gamina daug mėsos ir mes importuojame tą mėsą iš ten. Čia kalba sukasi ne tik tai apie e, motinos, bet ir apie tėvo klonavimą ir apie tai, kad gali būti paskui panaudojama genetinė medžiaga. Ir veisimo medžiaga gali būti visiškai tokia pat, kaip ir pirmos kartos klonuoto gyvūno. Tad čia problemos kaip tik tokios ir iškyla, apie kurias mes esame anksčiau diskutavę. Aš manau, kad e, klausimas dabar kyla iš esmės dėl e, reprodukcinės medžiagos, kaip turime elgti su ja ir kaip turime ją kontroliuoti. Jeigu to neįmanoma padaryti, tai yra rimta problema. Dėkoju. Dabar ponas Lozo. Oui, merci, monsieur le président. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš manau, kad mano kolega Eduaras Ferrau, jis kalbėjo apie atsekamumą e, klonuotų gyvūnų palikuonių, e, kalbėjo, tai manau, kad e, tas pasiūlymas e, yra iš tikrųjų puikiai dovana e, amerikiečiams ir kitiems, kurie, kurie užsima klonavimu. Ir toks tekstas leistų importuoti klonuotus e, gyvūnų genetinę medžiagą pas mus be problemų. Ir kadangi yra dabar taip, kad klonuoti e, gyvūnai nėra ženklinami, tai yra kita dovana jungtinėms e, valstijoms ir mūsų teisės aktai tapo mažiau griežti ir, ir Prancūzijoje šiuo metu taip yra, kad tie teisės aktai yra mažiau griežti ir dėl to kyla daug problemų. E, kyla sveikatos apsaugos problemų, nes padidėja epidemijų rizika ir taip pat genetinių problemų, todėl kad kai kurios E, veislės dėl to nukentės ir sumažės veislių e, skaičius. Dėkuoju. Dėkuoju. Pone Miller. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, generell begrüße ich es sehr, dass. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš sveikinu šį komisijos pasiūlymą, kuriame e, kalbama apie draudimą klonuoti gyvūnus ir pateikti į rinką klonuotų gyvūnų mėsą. Tačiau žinome, jog pasiūlyme yra daug silpnų e, pusių ir turėtume patobulinti tą pasiūlymą. Mes žinome, jog čia kalba sukasi apie svarbes Europai vertybės, turime ginti tas vertybės. O bet, bet kuri mėsa, kurioje būtų hormonų ar klonuotų gyvūnų medžiagos mums yra nepriimtina ir kadangi yra ženklinimo problema, tai turime bandyti, bandyti spręsti tas iškilusius sunkumus. Nes kai kurie dalykai, kurie turėtų būti, buvo neįtraukti naujų maisto direktyvą. Dėkuoju, ponia Hazaka. Het is echt heel erg zorgelijk. Dėkuoju. Tai, kas vyksta čia, kelia nerima. Yra dvi skirtingos direktyvos ir yra tam tikrų, juose kalbama apie tam tikras gyvūnų rušis ir apie tam tikrus produktus. Tačiau matome, jog draudimai neapima visų e, gyvūnų. Ir į kai kuriuos dalykus žemės ūkio sektoriuje yra neatsižvelgiama. Taip pat spermos lastelių klausimas gali būti keliamas e, šiame kontekste. Kita vertus nieko nepasakyta apie mirusius gyvūnus atrodytų, jog jie gali e, patekti į rinką, vėliau ženklinimo e, problema, prisimename Envi komiteto poziciją šito klausimu praeitoje kadencijoje. Tad jeigu mes norime aiškiai pasakyti, kad nenorime klonuotų gyvūnų, nenorime tų gyvūnų palikonių ar e, produktų pagamintų iš jų, tai turime numatyti labai aiškias e, taisyklės, užuot pateikę vien tik simbolinį e, pasiūlymą nes tas pasiūlymas turi būti konkretus ir apimti e, taip pat ir klonuotų gyvūnų. Klonuotų gyvūnų surogatinės motinas, nes pasiūlymas toks, koks yra dabar, yra neprimtinas. Dėkuoju. Ponas Flanagan. Um, I, um, this... kai ši organizacija, kokia jinai bebūtų, sako, kad pasiūlymas pirmiausia yra gyventojų labui. Tai kaip tada suprasti, jei vartotojai, nei ūkininkai tokių pasiūlymų nenori? Vis kalbame apie naujas technologijas, kurios padės išmaitinti žmonės. Bet šis pasiūlymas, manau, kad yra susijęs tik tai su dideliomis, su stambiu verslu ir jo siekiais perimti maisto produktų gamybos kontrolę. Ir ateityje šis klausimas taps prekybos klausimų jei eurobarometras sako, kad Europos žmonės to nenori, jie gali klysti, gali būti teisūs. Bet mes turime klausyti Europos žmonių, jei jie nenori, tai turime ir siekti, kad taip nebūtų, jei iš tiesų mums rūpi Europos žmonės. Dėkoju. Ponas Jakovič. Dėkuoju. Aš pasisakau prieš gyvūnų klonavimą dėl gyvūnų gerovės sumetimų. Ir taip pat e, pasisakau prieš tokių gyvūnų mėsos e, naudojimą. Manau, turime būti realistai. Europa turi puikią e, kontrolės sistemą, ženklinimo sistemą ir, ir kilmės tikrinimo sistemą. E, Tad aš manau, kad e, mes turime bent jau užtikrinti e, gamintojus, jog taikysime ženklinimo sistemą klonuotiems gyvūnams, galėtume, pavyzdžiui, spalvos kodą naudoti tokiems e, produktams ir vartotojai tuomet labai aiškiai žinotų. Galbūt neturėtume taip radikaliai to daryti kaip ant cigarečių pakelių, bet uh, tokio ženklinimo, kažkokio ženklinimo reikėtų. Kur būtų klonuotų gyvūnų mėsos, reikėtų atskiro ženklinimo. Dėkuoju. Pone Petil željela istaknuti da se apsolutno protivim stavljanju. Dakle... Dėkuoju. Aš pasisakau kategoriškai prieš klonuotų gyvūnų mėsos patekimą į mūsų rinką. Aš manau, kad čia kalba sukasi apie politinio pobūdžio problemą, ne tiek apie maisto problemą. Mes, kaip europiečiai, turime priimti atitinkamus sprendimus šioje, šioje srityje. Gyvūnų klonavimas keltų pavojų mūsų žemės ūkio gyvulininkystei. Aišku, mūsų gamintojai gali taip pat e, klonuoti, tačiau jie ne, negali parduoti tos e, mėsos, kita vertus yra etinių problemų e, einant šituo keliu. Tuo tarpu konkurencija, kaip žinome, yra, yra didelė, mūsų gamintojai susiduria su labai didelė konkurencija. Aš manau, kad e, klonavimas negali mums padėti išsaugoti vietinės veislės. Mes turime genetinį banką. Aš esu siūliusi agrikomitetui atlikti tyrimą, kad būtų įsiaiškinta, kiek valstybės narės yra pažengusios kurdamos e, genetinio paldo bankus ir ką mes galime dar padaryti, kad vietinės veislės būtų geriau apsaugotos. poseł Des, jeśli ktoś chce zabrać głos, to jeszcze... Dabar ponas Des, o jei kas nors dar norėtų pakalbėti, tai laiko turime. Prašom. Dėkui, pirmininkė. Mes esame ne vieną kartą šį klausimą svarstę. Ir aišku, kad visi esame prieš klonavimą. Aš 40 metų užsiemiau veislininkystę, turėjome puikių bandų. Dabar yra naujų procedūrų, embrionų perkelimo procedūrų, taip vadinama embryo transfer procedūra, technika ir jinai leido padidinti grinaveislių gyvūnų kiekius. Amerikoje labai nemažai jaunų žmonių dalyvauja žemės ūkio veikloje, šioje rinkoje. Ir nereikia 40 veislinių gyvūnų vienu metu turėti. Galima tik pasinaudoti genetinę medžiagą konkrečių rūšių veisimui, konkrečių veislių veisimui. veisimui. Reikia, kad konkrečios e, veislės, konkrečios rūšis neišnyktų. Nežinau, kas dabar konkrečiai vyksta Amerikoje, nežinau, kokia ten situacija turiu galvoje gyvūnų rūšis. Bet jei pažiūrėsime į gyvūnus, kurie yra rinkoje, neaišku, ar genetiškai mes galime juos atsekti, nežinome, koks jų genetinis atsiekamumas. Jei ketiname pasirašyti sutartį su Amerika, tai turime užtikrinti, kad būtų laikomasi reikalavimų ir kad Amerika tiksliai tiksliai ir aiškiai ženklintų gyvūnus ir jų mėsą, ypač e, jei tie gyvūnai po dešimties, jei po dešimties metų jų mėsa atsidurs mūsų rinkoje. Taigi mums reikia siekti, kad pasiūlymas užtikrintų, kad šie dalykai būtų griežtai kontroliuojami. Dėkui, ponė Saner. Dėkui. Kalbėsiu labai trumpai, aš norėčiau pritarti kolegoms, kurie priešinasi klonavimui. Pridursiu du dalykus. Reikėtų visiškai uždrausti gamybą ir importą klonuotų gyvūnų ar jų produktų. Tai taip pat turėtų apimti ir palikuonis, ir e, medžiagas gautas iš tų palikuonių. Klonavimo technologija sukeltų tam tikrą priklausomybę mūsų e, sektoriaus darbuotojams. Mes turime plėtoti tokį žemės ūkį, kuris e, gerbia aplinką ir kuris yra pagarbesnis gyvūnų atžvilgių. Pani posūmoj, bardzo proszę. Panie Moj. Žodis, panie Moj. Aš manau, kad Europa turi padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų užtikrinta kokybė ir būtų užtikrinta rūšių įvairovė gyvalinkystės sektoriuje, nes Kinijoje intensyviai yra klonuojami gyvūnai, jungtinėse valstijose taip pat ir tai daro neigiamą įtaką kokybei Europoje ir tai daro neigiamą įtaką mūsų žemės ūkiai. Ačiū. Daugiau niekas žodžio neprašo. Tai dabar kalbų žodį suteiksiu komisijos atstovai. Galbūt galėtumėt atsakyti nariams ir galbūt turėsite papildomos informacijos. Labai ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Na, kaip ir buvo tikimasi, klausimas labai jautrus, labai svarbus. Man teko garbė dalyvauti ir praeitą kartą trišalėse dėrybose, tad turėjau galimybę stebėti ir anksčiau panašias diskusijas. Norėčiau paaiškinti porą dalykų plačiau ir galbūt pateikti kai kurių papildymų. Pradėsiu nuo to, ką jau minėjo kai kurie nariai. Klonavimas nėra genetinis modifikavimas, kitaip tariant. Uh, to negalima nustatyti įvertinus atskirą gyvūną. Negalima nustatyti, ar tai klonuotas gyvūnas ar ne, tai labai svarbu, kadangi nėra objektivaus e, kontrolės metodo. Vienintelis būdas tam kontroliuoti yra dokumentai. Tai yra atsekamumas, atliekant e, aišku e, registravimą E, tokiu būdu galima užtikrinti atsakomumą. Tai labai svarbu, jeigu kalbėtume apie pačių klonų ženklinimą. Nu, kad ir kuri karta, e, trečia, penkta, tai būtų praktiškai neįmanoma to patikrinti tolesnėse kartose. Ir jeigu jūs reikalausite, kad būtų sukurta sistema e, skirta tolesniem kartom, uh, sukursite biurokratinę, labai brangiai kainuojančią e, mašineriją, labai brangų aparatą. Ta klausimą aptarėme, atlikome vertinimą ir priėm išvados, kad e, tai lems išlaidas ir tai yra labai svarbu. Tai bus ne tik tai išlaidos amerikiečių veisėjams, kurie augina tokius, gamina tokius klonus. Kainuos tai ir Europos ūkininkams, kurie turės įrodyti, kad klonų neturi. Bus taikomi tokie patys principai, bus vykdoma registracija ir reikės susimokėti visas išlaidas ir dėl trečios, ketvirtos, penktos kartos galvijo. Ir taip jau turime labai išsame sistemą skirtą e, galvijams. Kitų rūšių atveju tai taip nėra, bet pakartosiu, kad tai bus labai didelės papildomos išlaidos ir praktiškai nema, neįmanoma užtikrinti kontrolės, kadangi, kadangi atskiro gyvūno genetika yra lygiai tokia pati kaip kito ir jokio modifikavimo ar pasikeitimo čia nėra, ne, neįmanoma to nustatyti. Dar kai ką norėčiau labai aiškiai pasakyti. Diskusijose na, girdėjom, kad bus importuojami klonai iš JAV, valgysime uh, klonų mėsą. Ne, būtent tai uždraudžiama pasiūlymu, draudžiame uh, klonų importavimą ir, ir bet kokius maisto produktus iš klonų. Vienas e, techninis pastebėjimas. Uh, reikia atskirti porą dalykų. Nėra tokio dalyko kaip klonuotas maistas, tik tai gyvūną galima klonuoti ir tada maistą galima jau gaminti iš klonuoto gyvūno. Klonuoto maisto nėra. Techniškai tai nėra įmanoma. Kai praeitą kartą diskutavome šį klausimą aplinkosaugos komitete, e, tai iš tiesų buvo kalbama apie ženklinimą palikuonių, tai yra tolesnių kartų. Ir diskusijos buvo tokios, kad e, išlaidos buvo paminėtos, aplinkos saugos komitetas nebuvo tikras, kad tokios labai didelės tos išlaidos yra, tik sprendimas buvo toks, kad reikia tai detaliai įvertinti prieš einant toliau. Mes atlikome e, vertinimą prieš pasiūlymo pateikimą ir e, vertinimas rodo, kad išlaidos per nelik didelės, tačiau e, už pasiūlymą atsakinga kolegija nusprendė, kad reikia atlikti detalę analizę. Ji dabar atliekama yra, ji turėtų būti baigta už porą mėnesių, taigi turėsime ir papildomų faktų dėl išlaidų susijusių su klonais. Ką dar norėčiau pasakyti? Kai kalbate apie galimą išplėtimą, aiškiai verdikite, ką, turi, ką turite galvoje. Nėra jokios išimties klonams. Tai, kai tai siejasi su ūkininkavimu ar maisto gamyba. Jokių šimčių nėra. Galiojančios išimtis yra susijusios su mokslo medicina ir iš esmės rečiausių genotipų išsaugomu. Tai yra technologija, kuri galėtų mums leisti išsaugoti, pavyzdžiui, e, paskutinį egzempliorių gyvą, tam, turinti tam tikrą genotipą, jeigu neturime jokių kitų būdų. Uh, nebūtų gerai leisti tolesnę plėtrą šioje srityje, taip pat siejant tai su tuo, kad mes, aišku, norime vis dėlto, kad būtų kuriami nauji vaistai ir medicinos įtaisai, kur klonai gali suvaidinti, nesakau, kad vaidina, bet gali suvaidinti reikšmingą vaidmenį. Kaip tik tai todėl e, pasiūlymas yra e, skirtas klonams e, ūkiniais tikslais ir maisto gamybai. Taip pat buvo paminėta, kad e, ūkininkai gali tapti priklausomi. Ir išgirdau vieną mėgiamiausių savo temų e, susijusią su e, sėklom. Norėčiau pasakyti, kad situacija visiškai kitokia yra. Netgi jeigu kas nors eina tuo keliu, klonų keliu, tai kai kurie nariai minėjo, šiandien klonavimas ir ilgą laiką ateityje klonavimas išliks labai uh, brangia procedūra. Jie, jie reikalingi e, reikalingos labai didelės pinigų sumos ir žinoma, bet, bet koks priklausomumas tolesniam grandinėse. Tai, tai tarkim, jeigu e, norėčiau pasakyti, kad mes nenoriu, nenorime leisti importuoti klonus ir plėtoti tokius metodus, taigi joks ūkininkas netaps priklausomas nuo klonavimo metodo Europoje, galiu Jūs patikinti. Iš tiesų nėra jokio spaudimo naudoti klonus. Gali būti diskusiją apie tai, galbūt kas nors nori to užsimti ir mes Europoje tam tariame ne. Tad e, tokiam būtų mano reakcija, daugumą jūsų komentarų, žinau, kad diskusijos tęsės ir bus sudėtingos, tačiau manau, kad e, reikia kalbėti apie esmenius dalykus. Kalbame apie didžiulės išlaidas, didelį biurokratinį aparatą, Už tai mokės Europos ūkininkai ir verslo operatoriai. Nepamirškite to. Dėkui. Bardzo dziękuję za dodatkowe informacje i odniesienie. Labai ačiū už papildomą informaciją. Ačiū už atsakymus komiteto nariams. Manau, galime baigti diskusijas šiuo klausimu šiandien. Esu tikras, kad prie temos grįšime ateityje ir mūsų komitete, ir susitikimuose su rinkėjais. Kaip sakiau, šiandien išgirdome šią temą paskutinius pasisakymus. Na, o dabar galime padaryti penkių minučių pertraukėlę. traukėlę. kol sulauksime Italijos žemės ūkio ministro, atstovaujančio tarybai pirmininkaujančiai šaliai. Prašau neišeiti iš salės, kad galėtumėm jį pasitikti ir išklausyti jo svarbios kalbos. Penkių minučių pertraukėlė ir tikiuosi, kad galėsime pradėti laiku ar galbūt netgi ankstėliau. Penkių minučių pertrauka.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 coordinators Proszę Państwa, rzadko tak głośno stukam, ale nasz gość już jest razem z nami. Gerbėmėje, neturiu tokio įpročio daužyti plaktuku, bet e, mūsų svečias jau atvyko. Man tenka garbė jį pasveikinti apsilankius pas mus. ponas Mauricijo Martina, pirmininkaujančios valstybės atstovas, jis yra Italijos žemės ūkio maisto ir miškininkystės ministras. Jis dabar pirmininkauja Žemės ūkio ministrų tarybai kartą jis lankėsi ir pristatinėjo parodą vyksiančią 15-aisiais Milane, skirtą žemės ūkio ir esu tikras, kad ir šiandien mums patiks naujausios informacijos apie šį svarbų renginį. Jis taip pat informuos apie pirmininkaujančios Italijos planus prioritetus. Italija pirmininkauja išskirtiniu metu, sudėtingu metu. Dabar formuojama uh, naujoje Europos komisija. Šįryt e, taip pat sveikinau Italiją ir su tuo, kad e, naujoji ES vyriausia įgaliotinė yra jūsų e, kolegė. Uh, tos pačios vyriausybės, išgyvename sunku metą, įvestas e, embargo, vyksta sudėtingos dėrybos e, dėl tarptautinės prekybos naujų taisyklių su ja, kitom valstybėm. Todėl laikmetis labai svarbus. Padėtis dabar tokia, kad pasaulio reikalai didelė dalim veikia ir tai, kas vyksta Europoje. Taigi sveikiname apsilankius pas mus ir dabar žodis ministrui. Grazie tutti, buongiorno. Dėkuoju. Labą dieną visiems. Gerbimas pirmininkė, gerbiami parlamentarai, komiteto nariai, norėčiau visiems jums padėkoti už šią galimybę pateikti komentarų apie Italijos darbo programą per pirmininkavimą. Norėčiau taip pat padėkoti Jums, todėl kad e, tai yra pirma galimybė pradėti labai svarbu mums dialogą tokiamis temomis, kuriamis diskutuosime ir labai netolimoje ateityje. Mes e, norime renkti intensyves ir turiningas e, diskusijas visomis mums rūpimomis temomis. Patirtis rodo, kad kuomet visos trys institucijos dirba ranka rankom, tai rezultatai visuomet būna puikus, tokie, kokiu tikisi mūsų piliečiai. Ir tai įrodo bendro žemės ūkio politikos reforma praeitos kadencijos metu buvo atliktas iš tikrųjų be galo profesionalus darbas rengiant tą reformą ir puikiai bendradarbiavo institucijos, dėl to aš norėčiau dar kartą padėkoti gerbiamą Paulo de Castro už puikiai atliktą darbą šioje srityje. Dabar pabandysiu pristatyti pagrindinius pirmininkančios Italijos darbo programos aspektus žemės ūkio sektoriuje. Apie mūsų darbo programą esame kalbėję ir jau pradėjome tą programą įgyvendinti nuo Liepos mėnesio. Kaip sakiau, BŽUP reforma buvo labai svarbus žingsnis į priekį ir, ir parlamentui, ir tarybai, ir komisijai. Dabar turime galvoti apie būtinų teisės aktų apibrėžimą, tokių aktų, kurie būtini tos reformos įgyvendinimui. Visų pirma, turiu omenyje deleguotus teisės aktus, kurios numato Lisabono sutartis. Mes numatome baigti šių aktų nagrinėjimą ateinančiomis savaitėmis ir taryboje neiškyla didesnių sunkumų dėl jų, todėl manome, kad pavyks juos priimti pakankamai greitai tarp kitų klausimų, kuriuos nagrinėjame taryboje ir kuriais renksime diskusiją, visų pirma reikėtų paminėti reglamentą dėl ekologinio žemės e, ūkio reformos. Tai yra labai svarbus, labai jautrus klausimas visoms valstybėms narėms. Ekologinis žemės ūkis įgyja vis daugiau reikšmės žemės ūkio sektoriaus ateičiai ES ir dėl to intensyvi, turininga diskusija institucijų lygmenių tikrai būtų labai geras dalykas siekiant tinkamo rezultato visais požiūriais šioje srityje. Kaip jūs žinote, kuomet, komisijo, kuomet komisija jau yra techninių lygmenių pasiūly, pasiūlysi tą reglamentą, jisai dabar nagrinėjamas taryboje ir jau du trešdaliai to reglamento yra išnagrinėti. Liepos mėnesio taryboje ministrai jau galėjo savo preliminarias pozicijas pateikti šituo klausimu, kuomet vyko politinė diskusija dėl šio reglamento pasiūlymo. Ir kadangi čia kalba sukasi apie dabartinių teisės aktų peržiūrą, Tai buvo išsakyta ir kritinių pastabų dėl kai kurių reglamento pasiūlymo aspektų. Mes e, darysime viską, kas įmanoma, kad e, pasiektume sutarimą, bendrą sutarimą šito klausimu ir jeigu dėrybų eiga leis, tuomet galėsime pasiūlyti kompromisinį pirmininkančios valstybės pasiūlymą. Kitas labai svarbus klausimas yra pagalba vaisių ir pieno tiekimui mokyklose. Mes čia tęsėme Graikijos pradėtą darbą, kaip jūs e, turbūt jau žinote. Taryba turėjo gana e, stiprios kritikos dėl šio pasiūlymo komisijai ir todėl mes jau esame numatę nemažai darbo grupių posėdžių specialiajame Žemės ūkio komitete taryboje šituo klausimu. Šiuo klausimu dėsime visas įmanomas pastangas, kad Europos piliečiai turėtų kuo geresnę sistemą, kuri leistų priartinti mūsų piliečius prie žemės ūkio sektoriaus, tuo pat metu užtikrinant kuo geresnę visuomenės sveikatą. Šiuo e, klausimu dar noriu pasakyti, jog labai svarbu per ateinančius mėnesius diskutuoti šito klausimu su parlamentu. Mūsų tikslas yra pasiekti bendrą požiūrį, kuris leistų ateityje gana greitai institucijoms pasiekti kompromisą ir greitai patvirtinti šį pasiūlymą. Kita svarbi tema yra pieno sektoriaus ateitis. Šiuo klausimu, kaip jūs žinote, vyko diskusija įvairiais lygiais institucijose. Birželio mėnesį komisija pateikė pranešimą dėl pieno paketo. Taryboje taip pat šitas klausimas yra detaliai aptartas. Žinome, jog pieno sektoriaus klausimas yra labai jautrus klausimas. Pieno sektorius yra strateginės svarbos sektorius ES žemės ūkiui. BŽUP reforma ir pieno paketas numato kai kurių inovuojančių aspektų, siekiant e, pagerinti šio sektoriaus e, funkcionavimą. Tačiau pirmininkaujantį valstybę puikiai supranta, jog ši tema yra labai jautri, kadangi bus kitais metais panaikintos kvotos, todėl mes labai atidžiai e, stebime ir stebėsime padėtį šiame sektoriuje. Kitas labai svarbus mūsų akimis klausimas yra maisto saugos klausimas. Ir čia kalba sukosi apie e, maisto atsargas bei teisingą šių maisto, e, maisto produktų paskirstimą užtikrinant maisto saugą. Čia kalba sukosi apie tarptautinės svarbos klausimus ir diskusijos vyksta įvairiais lygiais visame pasaulyje šio klausimu, kadangi čia iškyla daug geopolitinių iššūkių ir jų iškils ateityje. ES čia turi vaidinti be galo svarbu e, vaidmenį ir ateinančiomis savaitėmis savaitėmis, per ateinančius mėnesius mes skirsime labai daug svarbos šitam klausimui ir e, Milano pasaulinėje parodoje 15 metais šiam klausimui taip pat bus skirta e, daug e, vietos. Ir tai bus beje puikiai proga žemės ūkio ir maisto perdėvimo sektoriui ES pristatyti savo, savo padėtį bei padiskutuoti aktualiausiais klausimais. Ir aišku, Europos Sąjunga turi atremti ir dabar iškylančius ir ateityje iškilsiančius iššūkius šioje srityje. Mes numatome renkti diskusiją Europos lygmenių šiuo klausimu ir todėl esame nusprendę maisto saugos klausimų diskutuoti neformaliame ministrų posėdėje, tarybos posėdėje, kuris vyks Milane rugsėjo pabaigoje. Kalbant apie tarptautinės svarbos kitus klausimus, tai be jokios abejonės reikėtų paminėti prekybinės dėrybas, dėrybas dėl prekybos, kurios šiuo metu vyksta. Tos darybos yra svarbios mūsų sektoriui, todėl turime labai atidžiai stebėti, kaip vyksta darybos, tiek daugia šalės, tiek, tiek kitos. Aišku, turiu galvoje visų pirma PPO darybas bei postbalio darbo tvarkę. Mes taip pat atnaujiname nuolat informaciją taryboje e, apie tai, kaip vyksta darybos dėl laisvos prekybos su Junktinėmis valstijomis, Kanada, Azijos valstybėmis, Afrikos valstybėmis, Pietų Amerikos valstybėmis. Taip pat šioje diskusijoje mums bus labai svarbus aspektas susijęs su šitų dėrybų poveikiu Europos žemės ūkio sektoriui bei su būtinybė įtvirtinti tarpusavio pripažinimo principą tose sutartyse. Mes turime užtikrinti, kad mūsų geografiniai kilmės vietos pavadinimai būtų pripažįstami kitose valstybėse. Todėl e, šiuo klausimu tikimės, kad su komisija turėsime konstruktyvų ir turiningą dialogą. Kiti klausimai įgyjantis strateginį reikšmę mūsų sektoriui per e, Italijos pirmininkavimą yra tokie visų pirma strategijos Europa 2020 peržiūra ir e, klimato strategijos 2030 e, klausimas. Dėl Europa 2020 mes e, manome, jog turime diskutuoti apie vidutinės trukmės laikotarpio klausimus ir šios strategijos peržiūrą. Mes turime siekti bendro matymo ir galvoti šio klausimo apie būsimas strategijas pirmininkaujantį Italiją ypač pabrėž inovacijų aspektą šiame kontekste bei e, užimtumo perspektyvas jauniems ūkininkams. Apie tai kalbėsime spalio mėnesio taryboje. Šios tarybos diskusijų rezultatai bus taip pat naudingi bendrųjų reikalų tarybai. Tai bus e, mūsų indėlis e, į, į kitą E, komisijos pasiūlymą, kuris bus pristatytas 15 metų kovo mėnesį. Kalbant apie klimato strategiją 2030, tai mes pripažįstame, jog žemės ūkio sektorius turi mažinti CO2 išmetalus ir tai būtų taip pat labai svarbus mūsų indėlis į šiltnamio dujų mažinimą. Taryboje vyks diskusija šita tema taip pat per spalio tarybos metu šios diskusijos e, išvados paskui bus aptartos e, aplinkosaugos ir energijos tarybose, kurioms e, tenka pagrindinė kompetencija sprendžiant šitos klausimus. Apie tai bus kalbama spalio mėnesio pabaigos tarybose. Ir manome, kad, kad dirbdami kartu su parlamentu mes pasieksime čia numatytų tikslų per e, Italijos pirmininkavimą taip pat e, spręsime ir kitus svarbius klausimus mūsų sektoriai. Pavyzdžiui, e, pas, turiu galvoje pasiūlymą dėl reglamento dėl kenksmingų organizmų bei e, zootechnikos teisės aktus. Manau, kad tai yra svarbus teisės aktai ir čia turime galvoti visų pirma apie teisinį pagrindą ir apie bereikalingos naštos mažinimą bei mūsų konkurencingumo didinimą. Manau, kad mus labai domins e, parlamento e, siūlomi pakeitimai, todėl tikime su parlamentu konstruktyvaus darbo šitais klausimais. Kalbant apie reglamentą e, dėl priemonių prieš kenksmingos organizmus, ir dėl paketo dėl zootechninių teisės aktų. Tai čia reikia turėti omenyje, jog turime užkirsti kelią iškylančiai rizikai, kurią e, kelia šie organizmai. Ir lygos, kurios atsiranda dėl globalizacijos sąlygomis vykstančios prekybos, mes turime užtikrinti e, veiksmingesnę stebėseną bei užkirsti kelią E, lygų protrukiams, lygų, kurias gali sukelti tokie organizmai. Mes dabar e, atliekame techninį pasiūlymo nagrinėjimą, o pirminį variantą pasiūlymo yra pateikus pirmininkaujusi iki tol Graikija. Kalbant apie zootechnikos teisės aktų paketą, tai čia kalba sukasi apie e, horizontalių teisės aktų e, įtvirtinimą, o ne vertikalių. Ir e, šie teisės aktai yra labai svarbus vietinėms veislėms. Pirmininkaujantį Italiją numato užbaigti pakankamai greitai pirmąjį svarstymą ir, kaip galima greičiau išsiaiškinti, bendrus sąlyčio taškus tarp valstybių narių pozicijų. Kalbant apie genetiškai modifikuotus organizmus, kaip žinote, komisija yra pasiekus politinį susitarimą šituo klausimu, direktyva 2001-18. Pasiūlymas siekia arba uždrausti, arba apriboti GMO auginimą. Ir čia yra remiamasi visuomenės sveikatos ar e, rizikos aplinkosaugai sumetimais. Pasiektas susitarimas yra puikios pusiausviros užtikrinimas tarp ES kompetencijos ir valstybių narių kompetencijos. Tuo būdu subsidiarumo principas yra e, įtvirtinamas ir per ateinančias e, savaitės, jeigu tam pritars mūsų kolegos e, iš aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos kolegos, mes galbūt pasieksime susitarimą šito klausimu iki metų pabaigos. Kitas labai svarbus klausimas yra sezoninių Vaisių krizė bei Rusijos embargas mūsų maisto produktams. Tai yra dvi labai svarbios temos. Pirmininkaujanti Italija intensyviai dirba, spręsdama šitas iškilusias e, problemas. problemas. Kaip jūs žinote, deleguotų e, galių, deleguotų aktų srityje jau yra daug kas daroma, siekiant išeiti iš susidariusios krizės ir norėčiau padėkoti komisijos nariui Čiološ ir jo komandai už puikų darbą šioje srityje. BŽUP reforma šioje srityje parodė, jog mes turime parengti tinkamas priemonės, kad galėtume atremti iškylančius tokių krizių atvejais, iškylančius e, iššūkius. Ir e, diskusijos su parlamentu šito klausimo mums bus be galo svarbios. Nepaprastoji e, nepaprastasis tarybos posėdis yra sušauktas e, penktadienį ir e, ten kaip tik tai bus kalbama apie mano minėtas krizės. Tad tuo būdu trumpai apžvelgiau pagrindinius klausimus, kurie bus nagrinėjami pirmininkaujant Italijai. Esu be jokios abejonės pasirengęs pateikti jums papildomos informacijos, jeigu turėtumėte klausimų. Pone pirmininkė, gerbiami komisijos nariai, tikiuosi, kad e, mūsų bendradarbiavimas bus veiksmingas ir turiningas, toks dialogas tarp e, pirmininkaujančios valstybės ir jūsų institucijos yra puikus būdas nagrinėti visiems aktualiems klausimams susijusiams su mūsų sektorium ir ypač tokiais sudėtingais laikais kaip dabar. Ir būtent vadovaudamėsi tokia dvasia mes numatome dirbti toliau ateinančiomis valandomis, ateinančiomis savaitėmis ir mėnesiais. Labai dėkojame gerbiamam ministrui už tokį platų Italijos darbo programos pristatymą, pirmininkaujant ES tarybai. Koordinatoriai dvi minutės kiekvienam, tada ministras atsakys į koordinatorių klausimus ir dėja turiu paprašyti ir ministro kalbėti trumpai. Yra 20 norinčių kalbėti, tada kiekvienam suteiksime po vieną minutę ir tikrai neįsižeiskite, jeigu bandysiu siekti, kad jūs laikytumėt, laikytumėtės numatyto e, kalbėjimo laiko. Kita karta skirsime daugiau laiko tokiem susitikimam. Atsiprašau, kad šį kartą netiek daug laiko galime skirti, ponas Des. Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank, Herr Minister. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, gerbiamas ministrė Martin. Martina. Tikimės glaudaus bendradarbiavimo pirmininkaujant Italijai. Keletą punktų paminėsiu per tas dvi minutės, kurios man suteiktos. Dėkoju, kad paminėjote pieno mokykloje ir vaisių mokykloje dalinimo klausimus. Pienas ir vaisiai yra e, mokyklose yra dalinami kitais metais. Baigėsi numatytos kvotos. Mano kolega dar pakalbės apie tai, kokioje situacijoje yra Latvija, kalbant apie maisto mm, eksportą į Rusiją. Kitas klausimas, kuris svarbus, yra maisto saugos klausimas. Čia reiktų paminėti strateginės atsargas. Nors nuomonės šiuo klausimu gali išsiskirti, bet manau, kad mums strateginiam atsargom dabar reikia skirti didelį dėmesį. Kanada ir kitos šalis, su kuriais vyksta dėrybos 2010 metais buvo sutarta, kad žemės ūkio importas bus leidžiamas, žemės ūkio produktų importas bus leidžiamas tik tada, jei eksportuojančios ES valstybės laikysis ES reikalavimų. Turėčiau klausimą dėl sėklų. Norėčiau paklausti, kokia situacija taryboje dėl sėklų teisės aktų. Uh, Dėkui. Toliau ponas De Castro, mūsų buvęs pirmininkas ir buvęs žemės ūkio ministras. Prašom. Ačiū, prezidentė. Dėkui, ponė pirmininkė. Gerbimas ministrė, kadangi turiu tik tai dvi minutės, tai pabrėšiu tik tai kai kuriuos svarbiausius aspektus. Kolegos galbūt paminės kai kuriuos kitus paskui. Visų pirma, tarp institucinis bendradarbiavimas, kaip e, tu priminėjai Tai labai svarbus dalykai ir BŽUP reforma e, buvo vienas iš pirmųjų įrodymų, jog tas bendradarbiavimas yra labai svarbus. Na, o dabar krizės e, sąlygomis iškylus e, embargo problemams mes dar kartą rodome, jog jeigu taryba, komisija ir parlamentas dirba ranką rankon, tai visuomet būna naudinga žemdirbiams. Ir e, dabar dėl tų bendrų pastangų turime programą ir tai e, leis nugalėti iškilusią krizę. Tame kontekste taip pat norėčiau pabrėžti deleguotų teisės aktų klausimą. Tai yra labai jautrus klausimas. Šiandien, šiandien mes e, kalbėsime dėl vyno deleguoto aktų projektų. Kyla daug susirūpinimo dėl šitų dalykų. ir įgyvendinimo aktai. Reiškia, be kita ko, jog parlamentas lieka už borto. Mes galime atmesti deleguotus teisės aktus, bet negalime to daryti su įgyvendinimo aktais. Mes turime užtikrinti, kad dėl vyno susitarimo nekiltų problemų dėl įgyvendinimo e, aktų. Kylant, e, vykstant diskusijai e, taryboje. Toliau, kalbant apie maisto produktus ir, ir pieną, pieno ir vaisių dalymą mokyklose, mes turime galvoti apie pagrindinį tikslą. Pagrindinis tikslas buvo švietimo tikslas maisto produktų klausimų ir turime to nepamiršti. Toliau e, prekybos sutartis, prekybos, laisvos prekybos sutartis su jungtinėmis valstijomis. Matome, jog vis daugiau kritikos kyla ir vis daugiau nuogastavimo dėl šitų e, dėrybų, todėl kad e, mūsų e, standartai, mūsų nuomonė turėtų būti išsaugoti. E, Tačiau e, kolega kaip tik tai minėjo, jog e, ta sutartis turi labai didelę reikšmę Europai. Todėl čia reikia pasiekti tam tikrą e, pusiausvyrą ir daryti tai e, kaip įmanoma veiksmingiau. Ponas Vojčiakovski, kaip ECR koordinatorius pavaduotojas. Dėkui, pirmininkė. Trys klausimai, kuriuos norėčiau paminėti. Pirmiausia, rusų embargo ir didžiulė dėl to kilusi krizė, kuri paveikia daugelį ES valstybių narių. Ir mus stebina tai, kad krizių rezervas visai nenaudojamas kaip numatyta 25 straipsnėje. Tame rezerve yra 400 milijonų eurų. Ne, neįsivaizduočiau rimtesnės situacijos tam rezervui panaudoti. Tas lėšas, kurias kol kas paskiria komisija, tų lėšų tikrai nepakanka, taigi manau reiktų naudoti uh, rezervo lėšas. Dėl to ir kreipiuosi į Italiją. Kitas klausimas. Baudos viršijant pieno kvotas. Aš esu teisininkas ir puikiai žinau, kad jei kas, kažkas nebėra nusikalstama veika, tai ir baudos už, už tą veiką nebeteisiama ir baudos nebeskiriamos. Taigi, kodėl turėtume bausti ūkininkus į kvotų sistemą, baigs galioti ir jokia žala nepadaroma, nes bendra ES kvota nėra viršijama. Ir čia tikiuosi Italijos iniciatyvos. Ir trečiasis klausimas. Afrikos keulių maras iš rytų artėja ši lyga Lenkijos vyriausybė nesugeba susidoroti. Ir čia aš sakau ne tiek kritikuodamas, kiek manydamas, kad, kiek prašydamas pagalbos, nes jei rimtai nereaguosime, afrikinis keulių maras galės praktiškai sunaikinti mūsų keulininkystės sektorių. Lietuva ir Lenkija yra dvi šalis, kuriom dabar yra daugiausia problemų, bet manau, kad čia reiktų visiems sukrusti, dėl to irgi raginčiau Italiją veikti. Dėkui, toliau ponas Mojcek. Dvi minutės. Besuch, äh, ich gehe gleich auf konkrete Punkte ein. Dėkoju, ministre, kad atvykote. Iškart pereisiu prie klausimų. Jūs minėjote prekybos santykius ir komisija, ir taryba sako piliečiam, kad dėrybos dėl tarp Atlantinės priekybos ir investicijų sutarties bus skaidrios. Bet kol kas ne tik piliečiai, bet ir mes neturime apie tai jokios informacijos. Norėtume, kad šios dėrybos būtų svarsamos viešai, skaidriai, kad informacija apie dėrybas būtų vieša. Ne vieną kartą to prašėme, bet kol kas niekas nesikeičia. Žemės ūkio krizė. Jis yra ne tik dėl Rusijos prekybos embargo, pienas, pienininkystės sektorius labai nukentėjo nuo šios krizės, bet nukentėjo ir kiti sektoriai. Dabar kalbant apie pieno sektorių, kainos krenta, kaip pasikeis situacija, kai pasibaigs galioti kvotos. Jinai ko gero dar labiau pablogės. Pienininkistės sektorius atsidurs mm, visiškoje krizėje. Rusijos embargo. Turime padėti ūkininkam, kurie gyvena pasienyje su Rusija. Nežinau, ar vien, pieno, ties, vien ties pieno eksportais turėtume susitelkti. Turime pagalvoti, kaip mažinti savo priklausomybę nuo Rusijos. Ekologinė žemdirbystė irgi labai svarbus klausimas, rimtai turime ją žiūrėti ir turime siekti turime veikti sparčiai šioje srityje. Dar vienas dalykas. Net ir esant kriziai, neturime užmiršti klimato klausimų. Jie turi išlikti visose mūsų dėrybose. Žemės ūkis ir klimato apsauga turėtų eiti kartu. Dėkuoju, ponas Senra. Gracias, señor presidente. Eh, buenos días. Bueno, yo eh, en primer. Ačiū pirmininkė. Labadiena. Pradžioje norėčiau pažymėti, kad e, Rusijos embargas pademonstravo, kaip neatsakingi ES veiksmai pablogino padėtį Europos e, ūkininkams pasitarnavo jav interesams. BŽP daug reformuota ir po pastarosios reformos susitelkta iš, iš esmės į eksportą, nesirūpinama, kokia ateitis laukia ūkininkų gaminančių vietos rinkai, tai nerimta, neatsakinga turėti BŽP ir vykdyti BŽP E, kuri nekreipia dėmesio vidaus rinką. Pastarojo meto kvotų panaikinimas e, pieno rinkoje e, atsispindi pieno rinkos krize dar ir neįsigaliojus Rusijos embargo. Laisvos priekybos e, susitarimai negali būti sudaromi, kad toliau būtų kenkiama smulkiems ES ūkininkams. Nepaisant to, ką žada tarybos pirmininkas, nėra jokių ženklų, kad BŽP atsižvelgs į tikruosius poreikius ir aplinkos ir ūkininko, ir vartotojo. Taigi reikia dirbti trim kryptim. Pirmiausia, tai dėrybos dėl laisvos prekybos susitarimo. Tai, kas dabar vyksta. Antra, mums reikėtų susitelkti išgyvenimo problemas ir nu, BŽP turi atitikti ES piliečių ir ūkininkų poreikius, o ne tik tai e, stambių e, įmonių interesus. Dėkui. Yes, it's actually good afternoon now, Minister. Ačiū. E, Labai diena, ministrė. Porą dalykų. Pirmiausia, ebolos virusas vakarų Afrikoje. Tai, kas dabar neramina visų apie tai, e, na, rašoma visose e, laikraščiuose, nes, tarkim, tas gyvates ir, ir žvėrieną valgo ne europiečiai, afrikiečiai. Uh, Ir e, ar jūs, e, kaip Žemės ūkio ministras, išvelgėte čia e, savo atsakomybę, savo portfelyje? Ir kitas dalykas, ar kažką darys kitos valstybės narės, nes, pavyzdžiui, jeigu Jungtinė karalystė pradėtų kažką tai daryti pas save, tai pasirodytų, kad jie taikomos ES teisyklė. E, toliau kitas klausimas yra, tai e, narvose e, laikomos vištos dedeklės. Ar jūs galite nuoširdžiai pasakyti, kad daugiau vištos dedeklės Italijoje narvoje nebelaikomos? Ir, ir, ir jeigu E, taip nėra, ar esate pasirengę atlikti tyrimą e, to, kad visai nemažai vištų dedeklių ES laikomos e, narvas ir pirminkė. Atkreipkite dėmesį, kalbėjau minutę 17 sekundžių. Taip, 17. Ačiū. Ir dabar kaip E, minėta, paprašysiu ministro e, atsakyti į pirmasis pastabas išsakytas koordinatorių, o, o po to suteiksime galimybę užduoti klausimus nariam. E, dėkoju už klausimus, už pabrėžtus aspektus. Iš tikrųjų, čia kalba sukosi apie esminės svarbos klausimus. Visų pirma, e, Dėl sodinimų teisės, teisių, tai čia yra laikos, laikomasi politinio susitarimo, kur, kurios savo, savo laiku pasiekė Europos parlamentas. Toliau, toliau e, diskutuojame dėl vaisių ir daržovių ir tai yra švietimo mytybos klausimų e, dalykas. Ir toliau mes tokį požiūrį palaikysime. Toliau, aš manau, jog mes turime visų pirma galvoti, kalbėdami apie sutartis priekybinės, e, turime galvoti visų pirma apie tai, kokią, kokią naudą tos sutartys atneša Europai. Turime taip pat galvoti ir apie trūkumus. Turime, aišku, e, taip pat stengtis siūlyti įvairius dalykus šiame kontekste, siekdami e, panaudoti visą mūsų turimą strateginį potencialą e, Europoje. Aišku, aš puikiai suprantu, kad gali kilti įvairių problemų, tačiau kita vertus turime į tai žiūrėti kaip į galimybės. Ir turime galvoti, kaip mes galime tos teigiamus aspektus įtvirtinti. Dėl pieno Kaip sačiau, mes skiriame labai daug svarbos šitam e, sektoriui, visų pirma dėl to, kad 15 e, metais nebebus kvotų ir todėl mes turime labai atidžiai stebėti rinką, turime galvoti, kokiu pasiekmiu mūsų sektoriui turės rusų embargas. Rūpiučio mėnesį labai glaudžiai bendradarbiavome su komisija ir e, taip pat jau esame parengę e, savo poziciją darybam su parlamentu. Man atrodo, jog visas tas e, paketas per ateinančias e, dienas dar bus tikrinamas ir bus galvojama, kaip yra įmanoma patobulinti įvairius aspektus, todėl kad iki galo dar viskas nėra galutinai užba, užbaigta ir aš tik tai galiu užtikrinti, jog padėtis tikrai bus labai atidžiai stebima ir kad bus naudojamos visos priemonės siekiant e, paremti mūsų įmonės. Ir tokia, tokia pozicija bus pateikta ir komisijai. Ir buvo jau pateikta. Toliau klausimas dėl cėplų. Tai šituo klausimu noriu pasakyti, jog e, pirmininkauti Italiją šituo klausimu e, puikiai supranta parlamento išsakytus nugastavimus, atsižvelgia į juos, tačiau tik tai, kuomet komisija pateiks naują pakeistą e, pakeitimą atsižvelgdama į sektoriaus reikalavimus, tuomet bus einama toliau ir apie tai bus diskutuojama tarybos darbo grupėse atsižvelgiant į signalus ir iš valstybių narių, ir iš parlamento. Kol kas tiek. Ačiū ministrui. Klausimus užduoda nariai. Ponas Bonana. Buongiorno. Lei ha parlato di... Dėkuoju, Pone ministrė, jūs kalbėjote apie jaunus ūkininkus, kuriuos e, turime paremti, kuriems turime padėti. Jūs gal manęs nematote, aš esu mažo ūgio, sako kalbėtojas. Šiandien iš ryto mes nagrinėjome e, žodinį pakeitimą dėl ryžių sektoriaus e, apsaugos ir dėl biurokratinių kliučių Mums e, nepavyko apginti Europos ir žemės ūkio e, sektoriaus e, interesų. Aš dirbu čia dar nesenai, tačiau matau čia žmonių, kurie apsimeta europiečiais, tačiau gina Kambodžos ar, ar kitų Azijos valstybių interesus, kalbant apie Rusijos embargą tai aš norėčiau pasakyti, jog esate kabutėse e, nepakankamai protingi, todėl kad e, 25 milijonai nebus pakankamas, e, pakankamas sumas spręsti problemams. Reikėjo sutaupyti pinigų bendraujant kitaip su Putinu. Europa turi būti išmani. Pane Kalnėtė. Ačiū pirmininkė. Pamėginsiu kalbėti angliškai, nes e, ką tik tai supratau, kad nėra vertimo iš latvio kalbos. Uh, Europos ūkininkai skaudžiai kenčia nuo Rusijos embargo, Latvijoje embargo pasakmes ypač skaudžios pieno e, sektoriui, kainos krito 30-40 procentų. Jei tai paverstumėm kainos išrašką, tai yra 19 centų litrui. Uh, tai yra mažiau negu gaminimo kaina ir pieno gamybos įmonės kenčia, nes Rusijos rinka užsidarė. Latvijos uh, ūkininkai panaudojo 99,1 procentų savo kvotos, ir, o karvėginė mašina negalėjo išjungti ir toliau gamina pieną. Ir kaip tik tai todėl norėčiau paprašyti Europos žemės ūkio ministro tarybos priimti sprendimą nebausti ūkininkų už pieno kvotos viršimą. Tai yra ne, ekonominis, ne tik tai ekonominis sprendimas. Tokios nelaimės atveju tai ir politinis sprendimas. Dėkui. Pan poseł Dorfman. Dėkuoju, ponė ministrė. Dėl pieno neturiu per daug ką pasakyti, pritariu Jums, tačiau manau, kad galime puikiai numatyti, kas vyks, kuomet nebebus kvotų. Kai, kai kurie regionai labiau privilegijuoti gyvens geriau, tuo tarpu labiau nutolę ar kalnuoti regionai turės problemų. Uh, Aišku, diskusijose bus siūlomi ir tam tikri e, sprendimai. Aš manau, kad jie yra teisingi, reikėtų juos priimti. Tačiau e, vien tik stebėti situaciją, aišku, nepakaks. Ateinančiais mėnesiais, pirmininkaujant Italijai, bus priimta labai svarbių sprendimų ICAN srityje. Ir čia kalba suksis apie kilmės vietos pavadinimų e, apsaugą. Pirmininkaujantį valstybę, ar pirmininkaujantį valstybę skiria tam e, dėmesio, ar, ar vis dėlto tai nėra svarbus pirmininkaujančiai valstybė dalykas ir komisija to užsima tik taip. Labai ačiū. Panas Braninas, prašom. Norėjau pratesti pirmininko mintį, turint galvoje, kad Federika Mogherini buvo paskirta vyriausia galiotinė atsakinga užsienio reikalus. Tai mums kaip komitetui būtų gerai sužinoti, ar jūsų geri darbiniai santykiai, ar niekad nesipykote anksčiau, ar kolegiškai dirbate. Tai, tai būtų naudinga sužinoti, nes Aišku, galbūt taip ir nebus, kad Europos užsienio politika formuos ir lems žemės ūkio politiką, bet, bet būtų, būtų galima galbūt daugiau sužinoti apie tai, kaip jūs tai vertinate. Ačiū, pane Dots. Šiek tiek kalbėjome apie pieno sektorių. Ministrė e, šiek tiek minėjote, kad stebėsite padėtį. Leiskite pateikite jums kelis kartus Šiaurės Airijos ūkininkų ir pieno perdirbėjų e, vardu. Pieno kainos e, e, kerta e, ir vakar 6 procentais skirto Fintera aukciono kainos ir iš tiesų gali susidaryti pačios nepalankiausios aplinkybės pieno peninkistės ūkininkams ir perdirbėjams. Na, na, iš tiesų gamyba auga, o paklausa nedėra ir aišku, tas Rusijos draudimas veikia Airijoje ir e, sūrių gamyba, ir sviesto gamyba, ir e, iš tiesų tai paveiks ir pieno miltelio gamyba, ir tai toliau komplikuos visą problemą, kai ir e, to, to tarpu ES galvoja apie tolesnius apribojimus. Na, galime sveikinti intervencijas, bet nepakanka. Aišku, privatus saugomas sveikinta, intervencinė kaina per maža, tai neatspindi rinkos situacijos, turime pagalvoti apie grįžinamasias eksporto išmokas ir galbūt reikėtų pamastyti apie tai, kas galbūt anksčiau neįsivaizduojama, galbūt reikėtų rimtai kalbėti apie tai, kok, e, koks poveikis būtų panaikinus kvotos apribojimus, galbūt reikėtų pagalvoti, e, kaip, e, kaip tai sušvelninti, perinant prie rinkos sistemos, negu iš karto viską nukirsti. Dėkui. Starvela. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Du klausimai. Pirmas klausimas dėl cukraus sektoriaus. Šeštų metų reforma baigėsi įvairiomis restruktūrizav... įvairių restruktūrizavimų šioje srityje ir e, mes turime taip pat susitarimų su AKR valstybėmis, Balkanų valstybėmis, besivystančiomis valstybėmis, kitomis. E, Ir, ir dėl to šimtai tūkstančių tonų yra importuojami pagal tas sutartis į Europą. Ką Jūs manote apie šį sektorių, kuris išgyvena tokius pokyčius? Antras klausimas. Šis parlamentas prieš rinkimus dar anoje kadencijoje atsisakė e, reprodukcinę medžiagą sėklas pateikti į rinką. Čia yra e, 12 direktyvų dabar su sujungiama. Ar jūs toliau dirbsite šioje srityje, ar jūs e, atmesite anksčiau pateiktą pasiūlymą? Ačiū už kalbėjimo laikymasi, panas Kuzmiukas, prašom. Ačiū pirmininkė. Uh, Ministrė dėja neatsakėte pano Sakovskio klausimo, kodėl pirmininkaujantį valstybę iki šiol ne pamėgino, nepasistengė mobilizuoti e, rezervo e, žalai e, atlyginti iš BŽP. Manau, embargo veikia visas 28 valstybės narės ir žinome, kad 125 milijonai eurų, kurie naudoti komisijos. Tai visiškai nepakankama tam, kad būtų e, padengta žala, nuostoliai. Kadangi už nuostolius kompensuojama dabar dviem atvejais. Tai yra, jeigu E, dalis e, e, žemės ūkio kultūrų panaudojama labdarba sunaudojama, o embargo paveikia visus žemės ūkio produktus ir kai, kai kurie produktai pardavinėjami už mažesnę kainą negu savikaina, tai iš tiesų sprendimas turi būti adekvatus problemos mastui. Dėkui. E, kitas, kitas kalbėtojas. Dėkuoju. Aš esu italė, kaip ir jūs, esu iš Veneto, kur e, žemės ūkės sektorius yra be galo svarbus. Iš e, pirmininkaujančios Italijos aš tikiuosi konkretumo daugiau. To konkretumo šiandien nemačiau. Pakanka jau visokių susirinkimų ir kalbėjimo. Reikia konkrečių veiksmų. Tris klausimai ir tikiuosi konkrečių atsakymų. Mūsų žemės ūkio ir perdamosios pramonės e, apsauga. Žinome, kokie, kokios aukštos kokybės yra mūsų produktai. Tuo tarpu e, ne visuomet žinome, kuomet importuojame, ne visuomet žinome, kokia yra tikroji produktų e, kilmė sezoniniai vaisiai ir krizė. Reikia daug daugiau lėšų. E, rusų embargas. Jūs kol kas labai mažai apie tai pasakėte. Reikia didesnių kompensacijų, todėl kad skirtas finansavimas yra mažas, jo nepakaktų net Veneto regionui vien tik tai. Ir e, norėčiau, kad pasakytumėte, ką galvojate apie šį Rusijos aspektą, todėl kad ES padarė absurdišką sprendimą ir dėl to dabar mes kenčiame. Pirmininkas kalba be mikrofono. Pone Moji. Allora, uh, sin... Pone ministrė, jūs pasakėte labai gražią kalbą, tačiau uh, toje kalboje buvo tokių rinkodaros šūkių, įvairios reklamos. Uh, pirmkančiai Italijai. Italijoje žemės ūkio sektoriaus padėtis yra katastrofiška. Ką jūs numato, numan, numatote daryti, kad apsaugotumėte bio įvairovę? Taip pat, ką darysite apsaugodami geografinius pavadinimus? Ką numatote daryti apsaugodami Europos pietų e, ūkininkus? kurie susiduria su Maroko produktų importu, kurie užtvindo rinką ir kurie yra parduodami už centus. Tie produktai patenka į Europą ir visiškai netikrinant nei e, e kokie kiekiai pesticidų juose yra, nei kitų dalykų. Dėl to kenčia Europos e, e žemės ūkis. Jūs e, esate atsakingi už dėl tokios padėties ir ką numatote daryti, kad ją spręstumėte? Ką, numatom, ką numanote, e, numatote daryti, kad kovotumėte su sukčiavimu Italijoje, taip pat e, kovodami su įvairiomis lygomis žemės ūkio sektoriuje? Ponas Matula ir po, ta, po to ponas Flanagan. Dėkuoju. Noriu E, pateikti klausimą dėl alyvagių sektoriaus. Yra Europ, Europos direktyva, kuri apima šį sektorių. Žinome, kad kai kurios bakterijos yra užpuolę lyvmedžius ir yra direktyva, kuri apima šitas problemas, galbūt reikėtų tai paminėti. Mes turėtumėme uždrausti pesticidų vartojimą arba geriau ženklinti. Reikėtų tai aptarti su žemdirbiais ir, ir, ir jų asociacijomis. Jeigu Mes manome, kad reikia apsaugoti ir žemės ūkio sektorių, tačiau apsaugoti taip pat ir mūsų ekosistemas. Mes turime užtikrinti tinkamą apsaugą ir be kitako alyvmedžių sektoriuje, nes pulijos alyvmedžiai susiduria su labai rimtomis problemomis. Pusų Flanagan. Dėkoju, ponas Flanagan, tada ponas Jar. Dėkui, pirmininkė. Europos medienos rinką. Airijoje patikta informacija apie manipuliavimą kainomis buvo minėti 85 milijonai eurų. Ar jūs iškelsite šį klausimą e, ateinančiais mėnesiais savo kolegom žemės ūkio ministram? Jei vyksta manipuliavimas kainomis ar jei uh, įtariama dėl tokių manipulacijų, ES turi tokius dalykus išsiaiškinti, nes Airija visai neketina šių dalykų aiškintis. Dėkui. Ponas Jar, po to pona Hazakap. Dėkui. nekartosiu to, ką sakė kolegos, norėčiau trumpą klausimą pateikti dėl kainų mažėjimo, dėl to, kad yra Rusijos embargo. Aišku, reiktų didinti paklausą, vidaus paklausą Europos Sąjungoje. Ta galėtume susijęti ir su pieno ir vaisių dalinimu mokyklose, bet bent jau mano regione kalbama apie biurokratinius įvairius dalykus, daugelis mokyklų nedalyvauja šioje programoje, ar negalėtume mes supaprastinti šių dalykų ir daugiau vaisių ir pieno e, teikti mokykloms, mažinti biurokratinius trūkdžius. Dėkui, ha, ponia Hazakamp. O po to ponas Ropė. Dėkoju. Dėkoju ministrui už išsamų Italijos programos pristatymą. Jūs visai neminėjote gyvūnų gerovės. Yra milijonai žmonių, kurie gina gyvūnų gerovę Europos Sąjungoje. Noriu tik pasakyti, kad kiekvieną dieną matome sunkvežimius iš Niderlandų pergrūstus gyvūnų, kurie važiuoja po visą Europą. Ir šie sunkvežimiai pilni gyvų keulių, kurios vežamos į Italiją ir kurios tada tampa pavirsta parma kumpiu ir po to grįžta į Olandiją. Gyvūnai labai kenčia. Nuo tokios situacijos turėtume spręsti tokias problemas ir gyvūnų uh, gynėjai labai tikisi, kad jūs kažką padarysite. Čia turiu galvoje transporto laiką gyvūnams ir kitą gyvūnų gerovės, kitus gyvūnų gerovės teisės aktus. Dėkoju. Ponas Ropė. Ačiū pirmininkė, gerbiamas ministrė. Aš e, apgailestauju, kad jūs e, nepakomentavot kolegos iš Lenkijos e, klausimo dėl afrikinio keulių maro. Aš tikiuosi, kad tai nereiškia, kad jums tas klausimas nerūpi ir ta problema nėra svarbi. Aš kaip tik esu iš tos vietovės, kurioje visiškai nesenai dėl to buvo uždarytas keulių kompleksas ir 20 tūkstančių keulių buvo sunaikinta. Tai iš tikrųjų yra e, siaubingas e, reginys ir siaubinga, sakykime, ateitis. E, Rusija jau anksčiau iš Lietuvos uždraudė būtent dėl keulių maro eksportuoti keulieną, bet nežiūrinti tai užkrestos e, laukinės keulės tiek iš Rusijos, tiek į, iš Baltarusijos kasdieną plūsta į Lietuvą, Lenkiją, per Lietuvą į kitas valstybės ir praktiškai kasdieną susidurima visų naujais žydiniais. Tai iš tikrųjų klausimas labai rimtas ir būtent, e, e, na, sakykime, daug yra komentarų, dėl ko tas gali atsitikti, bet konkrečiai šiandien dar nėra ištirta visos, sakykime, priežastis, ar tai ir pašarai prisidėjo, vabžiai ir ne tik tai laukinės, laukinės keulės, todėl labai prašau, kuo greičiau tą klausimą įtraukti į darbo atvarkį ir pradėti taikyti prevencinės priemonės, kitaip problema tik tai didės. Ačiū. Gracias, señor presidente. Ah, Dos cuestiones, señor ministro. La primera es que me gustaría conocer su opinión. Pane ministre, aš norėčiau paklausti, ką jūs galvojate apie Ispanijos prašymą teikti didesnę paramą programai numatančiai e, vaisių ir pieno dalymą mokykloje. Mes norėtume pridėti taip pat e, alyvogės prie, tos, prie tų e, dalyjamų e, produktų. Kitas klausimas. Europos Sąjunga didina pagalbą kitiems sektoriams, pavyzdžiui, citrusinių sektoriui. Tas sektorius taip pat yra nukentėjęs dėl rusų embargo Buvo deramasi dėl naujų rinkų trečiosiose valstybėse, taip pat dėl augalų apsaugos barjerų kai kurių atšaukimo. Čiame kontekste buvo minimos ir jungtinės valstijos, kad Europos gamintojų padėtis būtų geresnė. Ar jūs numatote naujų iniciatyvų Rusijos atžvilgių, galbūt PPO lygmenių, kad padėtis gerėtų. Dėkoju, ponia Garcija. Dėkoju, ponia pirmininkė. Norėčiau tris klausimus pateikti jums. E, Strategija Europa 2020 bus kai kas keičiama, jūs kalbėjote apie peržiūrą. Jūs minėjote jaunus Uh, ūkininkus ir paramą. Jiems reikėtų pagilinti šį aspektą, manau. Toliau, asociacijos sutartys su trečiosiamis valstybėmis. Tose sutartyse praktiškai niekuomet yra neatsižvelgiama apie poveikį kaimo vietovėms ir žemės ūkiui. Andalūzijoje, pavyzdžiui, visuomet su tuo iškyla problemų. Todėl aš sutikčiau su tomis sutartimis tik jeigu būtų laikomasi tam tikrų kriterijų. Ir paskutinis dalykas, reglamentas, kurį siūlo komisija, paliko už borto e, arbūzus ir melion, mel, melionus. Tapo mes e, žinome, jog bus e, importuojami baklažanai ir, ir kai kurie e, kiti vaisiai ir tai turės rimtų pasiekmių ES rinkai. Ir taip pat data 30 lapkričio yra netinkama data. Wyrozumiałość tłumaczy. Panie ministrze, bardzo proszę. Grazie, Lora, cerco di... Dėkuoju, pabandysiu atsakyti E, apibendrindamas dėl ryžių sektoriaus. Aš manau, kad e, Žemės ūkio ministrai teikia daug svarbos šitam sektoriui ir per praėjusią savaitę kaip tik esame diskutavę šituo klausimu ir esame kalbėję apie mūsų iniciatyvą ir ne tik tai apie tai ir mes kreipėmės į komisiją reikalaudami, kad būtų užtikrintas stebėsena Ir mes taip pat pasiūlėme komisijai, kad, kad, kad komisija panaudotų apsaugos nuostatas šiame e, sektoriuje. Aš manau, kad šis klausimas yra e, esminės svarbos klausimas. Toliau e, ikan klausimas. Tai yra svarbus aspektas. Mes per praėjusias savaitės taip pat diskutavome šituo klausimu ir su komisija Liepos mėnesį esame e, diskutavę dėl e, dėl domenų apsaugos ir mes e, puikiai suprantame, jog tai yra strateginis svarbos klausimas e, žemės ūkio sektoriui, nes čia kalba sukasi apie e, pavadinimų apsaugą. Toliau e, afrikinis keulių maras. Pirmininkaujant Italija teikia tam labai daug dėmesio. Per ateinančias dienas apie tai diskutuosime su komisijos nariu Borgu ir ne tik su juo. Ir e, aš puikiai suprantu, kad šitas klausimas e, kyla ypatingomis sąlygomis, apie tai buvo taip pat ir rūpiučio mėnesį, e, beje, diskutuota. Taip pat e, buvo paminėta ksilella sa. Mes šituo klausimu taip pat dirbame jau ne vieną e, savaitę ir mes darome viską, kad e, problemų mastas sumažėtų. Toliau pieno sektoriaus klausimas. Šis klausimas e, buvo pabrėžtas net keletą kartų. E, aš jau sakiau, kad tai yra jautrus klausimas. Dar kartą priminsiu, jog pieno paketas atveria daug įvairių galimybių. Tuo paketu yra gerinamas sektoriaus funkcionavimas ir yra bandoma daryti tolesnę pažangą ir bus bandoma pasistumėti į priekį per ateinančią savaitęs ir mėnesius, galvojant, kaip tas galimybės praktiškai užtikrinti. Aišku, e, čia reikės atsižvelgti į kai kurių e, vietovių specifiką, kalnuotų vietovių ar e, tų, tų vietovių, kurios, kurios turi tam, tam, tam tikrų kliučių. Tačiau bandysime panaudoti visas įmanomas galimybės ir kalbėdamas kaip italas galiu pasakyti, jog nacionaliniu lygmeniu taikant šitas priemonės mes e, savo veiksmus e, koncentravome taip pat ties tuo aspektu, kuris yra susijęs su maksimaliu praktinių galimybių užtikrinimu. Dėl Rusijos embargo aš e, nemanau, kad viskas, ką padarėme iki šiol, e, yra galutinis mūsų darbo rezultatas. Aš manau, kad bus dirbama toliau ir kartu su kitais ministrais ir specialiojo Žemės ūkio komiteto lygmenių bus dirbama toliau. Mes bandėme identifikuoti tam tikras konkrečias priemonės ir darome tai kartu su komisija ir tos priemonės apima e, ir ir vaisių sektorių, ir pieno sektorių. Sviesto sandėliavimas buvo tarptų pirmųjų žingsnių. Aišku, finansinis aspektas, kalbant apie pieno e, sektorių, čia labai svarbus dalykas ir beje pasisakymuose jisai buvo minimas. Ir, ir, ir šiandien ryte diskutuojant dėl išteklių buvo apie tai kalbama. Aš manau, kad kartu su komisija penktadienį mes turėsime konkrečiai pabandyti pažvelgti, kaip įmanoma sustiprinti mūsų taikomas priemonės. Tai, kas buvo padaryta iki šiol, tai dar ne viskas. Mes e, taip pat norime, kad komisija veiktų e, ryštingai, pirmieji žingsniai jau yra padaryti ir manau, kad jie bus naudingi e, ūkininkams. Stebėsena yra taip pat viena iš tinkamų priemonių, bet mes sieksime ir kitų veiksmingų priemonių taikymo ir dirbsime kartu su jumis, e, gindami mūsų įmonės ir mūsų sektorių. Aš manau, kad e, aišku, turime pritaikyti mūsų, mūsų priemonės susidariusiai padėčiai. Penktadienį apie tai e, diskutuosime su ministrais ir e, aišku, aš kaip pirmininkančios valstybės atstovas turiu e, atsižvelgti į tai, ką girdžiu. Ir aš girdžiu tai, kas yra sakoma parlamente. Toliau. E, dėl Federikos Magarinį, aš palaikau puikius santykius su ja, ją puikiai pažįstu ir žinau, kad jinai yra kompetentinga ir e, e, aktyvi ministrė. Tai, kas e, vyko pastaruoju metu Rusijos e, embargas yra užsienio reikalų sektoriaus klausimas, tačiau jisai turi pasiekmių mūsų sektoriui, žemės ūkio sektoriui ir e, ministrė tikrai aktyviai veikia šitais klausimais. Jinai e, sukvietė ad hoc tarybos e, posėdį, kitą penktadienį vyks užsienio reikalų e, ministrų e, tarybos posėdis, tad e, tikrai Italija, kaip pirmininkaujantį valstybę, daro daug konkrečių veiksmų, e, kurie taip pat apima ir žemės ūkio ir perdirbimo, maisto produktų perdirbimo sektorių. Manau, kad iš tikrųjų puikiai galėsime bendradarbiauti ir toliau su Federika Mogherini. Kalbant apie sutartį su Maroku, kuri buvo paminėta, ta sutartis buvo pasirašyta prieš keletą metų ir puikiai suprantame, jog čia yra tam tikrų jautrių aspektų ir, ir iškyla tam tikrų problemų daržovių ir vaisių sektoriui. Tačiau problemas, aišku, kurių kyla dėl šitos starties taikymo, e, įgyja tam tikrą politinį, politinį e, aspektą ir manau, kad sprendžiant tas problemas turime užtikrinti diskusiją aukštesnių lygmenių ir pamastymą aukštesnių e, lygmenių. Apie tai manau, kad e, turime apie tai kalbėti tinkamuose forumuose. Manau, kad atsakiau daugmaž į visus klausimus, bent jau į svarbiausius e, klausimus. o jeigu ką, paskui galėsime pagilinti informaciją. Dėkuoju. Myślę, że te szereg informacji, które otrzymał Pan, zapytań od... Dėkuoju gerbiamam ministrui. Ir tikiuosi, kad tie klausimai, kuriuos pateikė parlamentarai, jum pasitarnaus jūsų darbe ir galėsite juos taip pat apsvarstyti per penktadienį vykstantį vyksianti Žemės ūkio ministrų tarybos posėdį. Dėkui, gerbiamas ministrė, linkiu jum kuo geriausios kloties. Pirmininkas taip pat dėkoja vertėjim. Dėkoju ministrui ir tikimės, kad jūsų pirmininkavimas pavyks sėkmingai. To linkime ir savo visiems. Dėkui.